Bonjour à tous. Labas rytas visiems. Labas rytas. Gerbėjai kolegos. Pradedame darbą. Vėlgi pradedame darbą. Pirmiausia, norėčiau Jums pranešti apie tai, kad mūsų laukia labai, labai žimta diena. Mes balsuosime šiandien, balsuosime elektroniniu, elektroniniu būdu. 10.15, man atrodo, prasidės balsavimas, taigi aš norėčiau Jums priminti, kad Jums reikės Jūsų balsavimo kortelio. Jeigu Jūs dabar jų dar neturite, prašau nusiųsti ką nors padėjėjus ar ką nors kitą, kad jie galėtų Jums ją atnešti. Po to pas mus atvyks komisijos narė ponia Reding, kuri papasakos mums apie komisijos darbo programą teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Jie pas mus atliks 11 valandą ir liks iki pusės pirmos. Po to vyks koordinatorių posėdės, o po to, po jo, antrą valandą prasidės viešasis klausimas dėl Vengrijos. Jis yra rengimas kelių frakcijų prašymų, įskaitant ir žaliuosius. Ir šiam renginiui yra skirtos, uh, skirti pustrečios valandos. Taigi mes turėsime labai griežtai laikytis darbo tarkis šiandien. Pradedame nuo pirmojo punkto. Taigi pirmiausia, kviečiu Jums pranešti, kad ponas Koelio, šešto darbo tvarkės punkto pranešėjas, paprašė, kad būtų atidėtas balsavimas dėl jo parengtų pranešimų patvirtinimo. Niekas tam neprieštarauja? Gerai, tuomet e, taip ir pakeičiame darbo tvarkę. Toliau aš norėčiau Jums pasakyti, kad koordinatoriai pritarė tam, kad e, būtų paskirti tokie pranešėjai. Phil, Philip Kleis rengs pranešimą dėl teisingumo programos 2014-2020 metams. Europos e, sienų priežiūros sistema. Šio klausimo pranešimą rengs Jan Mulder. Konsulinė ES piliečių apsauga ūsienyje, už tai bus atsakinga Dedibauer. Toliau. Agustin Dijas Domera rengs pranešimą dėl, dėl kovos su sukčiavimu. Uh, kovos su sukčiavimu programos e, duomenų e, perdavimo, e, mokymo ir paramos programų šiuo klausimu. Toliau Kinga Gons rengs pranešimą dėl teisų ir pilietybės programos. Ir taip pat norėčiau Jums pranešti, kad Lorenzo Fontana pakeis Mario Borgecijo ir rengs pranešimą dėl komisijos pasiūlymo dėl reglamento nustatančio prieglopščių sutikimo migracijos fondo nuostatas. Taigi dabar pereiname prie mūsų darbo tvarkės ir dar kartą man yra labai malonu pasveikinti pas, prie mūsų prisijungusius moterų teisų komiteto narius, jų komiteto pirmininką, pana Gustafsoną. Man yra didelė garbė kartu su jumis pirmininkauti šiam posėdžiui kai mes svarstysime labai svarbų klausimą. Tai yra būtiniausių nusikaltimų aukų teisų paramos joms ir jų apsaugos standartų reglamentą. Mūsų pranešėja yra ponia Parvanova ir uh, ponia Bario. Aš norėčiau Jums priminti, kad šis dokumentas yra skirtas tam, kad būtų apsaugoti nuo nusikaltimų nu, nukentėję asmenys. Komisija pateikė pasiūlymą 2011 metais ir laikantis darbo tvarkos taisyklės. Šis dokumentas buvo perdėtas Europos parlamentui ir moterų teisų ir piliečių laisvių komitetai bendradarbiauja pagal 51 taisyklę. Ar ten buvo? Article 51 and uh, December, last December, the Council adopted. Praeitų metų gruodį taryba pritarė savo bendrai pozicijai, remintis kuria pirmininkaujant ES Danija galėjo pradėti dėrybas. Libė parengė pranešimą, jį rengė du pranešėjai ir norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galima bus pateikti iki vasaro 27 dienos 12 valandos. Pakeitimus svarstysime kovo 21 dieną, o balsavimas numatytas kovo 27 dieną. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Gustafson, moterų teisų komiteto pirmininkui, tam, kad jis pasidalinti su mumis, su mumis savo mintimis, o po to suteiksime žodį pranešėjoms poniai Jimenės Besiril Barijo ir poniai Parvanovai, tam, kad jos galėtų pristatyti šį dokumentą. Po to taip pat suteiksime galimybę pasisakyti komisijos ir tarybos atstovams. Taigi, ponas Gustafson, dėkoju, dėkoju Jums už galimybę pirmininkiauti šiam posėdžiui kartu su pono Agijar. Ir dabar aš pradėsiu kalbėti švediškai, taigi prašyčiau uždėti ausinės. Jag vill börja med att säga att jag, att jag betonar det här otroligt givande. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, jog yra labai svarbu užtikrinti, kad mūsų komitetai bendradarbiautų. Aš manau, kad yra puiku, jog mes galime visi kartu prisidėti prie tų šio dokumento aspektų, kurie yra susiję su lyčių lygybė. Ir šis dokumentas apsaugos moterų teisės visoje Europoje. Mes iš esmės pritarėme ponios Jimenės ir ponios Parvanovos mintims. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra pakankamai geras, tačiau jį dar galima būtų patobulinti. Ir tą mes ir stengiamės padaryti bendromis jėgomis. Manau, kad labai svarbu yra tinkamai apibriežti, kas yra nusikaltimo auka. Užtikrinti, jog būtų suteikta galimybė gauti visus e, procesinius dokumentus ir, ir visą kitą informaciją gimtają kalbą. Tai yra, kad būtų užtikrintas vertimas žinome, kad būtinis smurtas, e, smurtas šeimoje ir smurtas prieš e, moteris ar vyrus yra labai rimtos problemos ir turime jas spręsti bendromis jėgomis. Dėkuoju. Ačiū ponia Gustafsonai, dabar išklausysime pranešėjų. Pradėsime nuo ponios Jimenės Beceril, o paskui ponios Parvanovos. Siūlau, kad kiekviena pranešėja kalbėtų po penkias minutės, kad paskui liktų laiko diskusijoms. Nes dar sėkiu primenu, kad laiko nėra daug, todėl siūlau visiems norintiems pasisakyti, kalbėti nedaugiau nei dvi minutės. Balsavimai yra suderinti su kitų komitetų nariais, todėl reikėtų laikytis nustatytos darbo tvarkės. Taigi, ponė Jimenez. Ačiū gerbamas pirmininkė, man didelė garbė būti pranešėję nuo Libė komiteto ir dirbti kartu su ponia Parmanova. Dirbdama abiejose komitetuose sėkiau įvairiausius pranešimus susijusius su aukomis e, išgyvenimo patirties. Taip pat e, tikrai dirbau su aukomis, ypatingai su terorizmo aukomis. E, nuo tada, kai aš taip pat tapau terorizmo auka, kai mano brolis ir mama buvo nužudyti Eto Sevilijoje. Pradėjusi dirbti šiame parlamente, stebėjau padėtį ir pamačiau, kad dažnai aukos yra pamirštamos, nors turėtų būti visiškai atvirkščiai. Gerbiami kolegos, manau, čia vienas iš pranešimų, kurie būtent ir mm, sutaurina mūsų darbą parlamente. Norėčiau padėkoti um, komitetui, sekretoriatui, kolegijai Parmanovai ir visoms asociacijoms, aukų rėmėjų asociacijoms, kurios bendradarbiavo su mumis. Aš jau senai dirbu su aukomis ir dėkoju komisijai už šį pranešimą dėl bendrųjų minimalių normų, standartų Ir tikiuosi, kad Amesa taip pat mums padės apsaugoti aukas ir ieškoti geriausių sprendimų krizos laikais, kai iš tikrųjų visur yra taupoma. Jeigu ši direktyva bus patvirtinta, bus galima sumažinti išlaidas ir kaštus, e, nes mes tikrai sutaupytumėme iš karto apsaugodami e, aukas ir sutaupytumėm e, tai, kas būna išleidžiama vėliau paslaugoms. E, taip pat užtikrintumėm e, bendro, bendros teisės, bendro teisės e, taikymo sistemą. Taip pat vykdytumėm Stoholmo programą ir kurtumėm geresnę teisingumo erdvę. Mes apsaugotumėm ne tik tai aukas ir jų šeimas, bet mes padėtumėm ir visiems ES piliečiams geriau pasitikėti savo nacionalinę teismų sistemą ir kitų Europos šalių teismų sistemą. Šiame pasiūlyme pagrindinė teisė yra teisė į informaciją. Tai yra ketvirtas straipsnis e, teisė į vertimą, šeštas straipsnis ir Septintas straipsnis teisė prieiti prieigo e, prie e, paslaugų skirtų aukoms, teisė apsaugoti auką per e, tyrimą ir apklausą. Priemušios pasiūlymus galime tikrai geriau apsaugoti aukas. Visos aukos, nesvarbu kiek jos yra nukentėjusios, turi būti įtrauktos į šią direktyvą. Iš patirties matome, kad aukos dažnai nepraneša apie nusikaltimą, nes bijo, mm, turi nepasitikėjimo teisinė sistema jos yra labai pažeidžiamos, jos turi labai skaudžią patirtį ir joms yra labai sunku e, perėti visą teisminio tyrimo procesą. Šio proceso metu su aukomis reikia elgtis pagarbiai ir kalbėti tą kalbą, kurią jos supranta. Mes pritarėme komisijai, kur kalbama apie labiausiai pažeidžiamas aukas, bet mes norėtumėm jas pavadinti E, aukas turinčias ypatingų poreikių, nes dauguma aukų, ypač kalbant apie būtinės, būtinio smurto auka, aukas dažniausiai nenori būti siejamos su pažeidžiamumu. Komisija mini vaikus ir neįgalius asmenis kaip e, ypatingai pažeidžiamas aukas. Mes pritarėme, uh, Ir ten, kur kalbame apie mm, aukas su ypatingais poreikiais, manome, kad reikia turėti galvoje ne tik tai aukas, žmo, e, ž, prekybo žmonėmis aukas arba seksualinio išnaudojimo aukas, kaip komisija teigia, bet ir kitas aukas. Todėl mes įtraukėme terorizmo aukas, nus, e, organizuotų nusikalstamumo e, aukas, būtinio smurto aukas nusikaltimų pobūdis yra skirtingas, tad ir aukos yra skirtingo pobūdžio. Pavyzdžiui, terorizmo aukos. E, mes manome, kad terorizmas bet kuriuo atveju yra pasikesinimas į visą pilietinę visuomenę. Todėl reikia teikti ypatingą e, paramą tokioms aukoms. Reikia pabrėžti tam, kad tie, kurie pažeidžia es, e, esminę, pagrindinę teisę, pažeidžia visa, visų pilietinės teisės terorizmo aukų atveju čia yra kelios teisės - į teisingumą, į orumą, į atminimą. Ir manome, kad tai yra lab, labai svarbu tai pripažinti. aukų poreikiai turi būti pripažįstami visa e, teisinio proceso, viso teisinio proceso eigoje. E, labai turi bendradarbiauti policija, prokuratūra, visi kiti suinteresuoti asmenys, jie turi mokėti prieiti prie aukos. Todėl mes praplėtume 24 straipsnį e, dėl e, pareigūnų mokymo. Manau, kad mūsų pranešime yra įtraukti visi prioritetai susijęs su aukų apsauga, nors esu tikra, kad jūs, kolegos, prisidėsite savo pakeitimais ir mes paruošime teisingą ir realistinį e, pranešimą, kur bus atsižvelgta ne tik tai aukų poreikius, bet ir visų piliečių poreikius, nes dėje visi piliečiai gali bet kurią dieną peržengti tą ploną liniją ir tapti auka. Dar kartą dėkoju komisijai už palaikymą, už tarybą, taip pat išklausysime, dėkoju už sekretariatui, patarėjams ir kolegiai, su kuria mes bendradarbiavome, taip pat ir jums, ponai, už jūsų būsimus pasisakymus, dėkoju. Pirmininkas, ačiū, ponė Beseril, dabar žodis poniai Parvanovai. Penkios minutės jums, pasistengite spėti, ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Jimenez už puikų bendradarbiavimą ir labai gerą bendradarbiavimą tarp LIBE ir FEM komitetų. Bendras šių dviejų komitetų darbas e, turėtų leisti priimti bendrą ir solidžią e, Europos parlamento poziciją dėrybose su taryba. Taip pat noriu padėkoti abiejų komitetų sekretoriatams už puikią pagalbą. Tai taip pat e, ženkliai prisidėjo prie mūsų pranešimo kokybės. Taip pat pasinaudojome e, ekspertų pagalba, jų analizėmis, e, pasikvietėme ir ekspertus iš tarybos ir komisijos. Tikimės, kad tai vėliau padės surasti e, gerą būdą, kaip pasiekti sutarimo pirmojo svarstymo metu. Džiaugiuosi komisijos pasiūlymų dėl nusikaltimo aukų teisių Šis pasiūlymas e, tikrai prisidės prie e, nusikaltimo aukų apsaugos stiprinimo ES. Deja, pirmasis teisės aktas e, buvo susijęs su nusikaltelių teisėmis. Aukos pasirodė netokios svarbios, apie jas buvo pagalvota tik paskui, taigi tikiuosi, kad mums pavyks parengti gerą teisės aktą. Kartu su ponė Jimenez mes siekiame vieno tikslo, būtent užtikrinti, kad ES lygmenyje būtų priimtas tinkamas nusikaltimo aukos apibrėžimas. Taip pat, kad būtų numatyti, apmok, numatytas numatyta galimybė iš karto aukoms susisiekti su apmokytais e, profesionalais. Taip pat e, nusprendėme, kad labai svarbu sustiprinti direktyvoje pristatomas apibrieštis. Mes nenorime nustatyti naujų atskirų aukų kategorijų, bet e, suga, parengti e, pla, išsamų apibrėžimą. Taip pat turė, turiu pabrėžti, kad labai reikia numatyti aukų lyčių dinamiką, todėl ir įvedėme atitinkamą apibrėžimą. Smurtas lyčių pagrindų daug labiau liečia moteris. Studijos rodo, kad Europoje vien, viena penktoji ir viena ketvirtoji moterų patiria e, smurtą, daug iš jų šiuo atveju susijęs su seksualiniu smurtu. Taip pat 32 pakeitime siūlome apibriežti smurtą kur, kur, iš e, artimų šeimos narių pusės. Paskutinis svarbiausias pakeitimas formuluotičių prasme yra aukos, kurioms kyla didžiulis pavojus, e, kad jas toliau terrorizuos, joms grasins. Taip pat e, aukos su ypatingais poreikiais, e, lyginant su spi... 66 ir 3 straipsniu. Taip pat manome, kad reikia vengti diskriminuojančių apibrieščių. Man atrodo, kad daug nusikaltimų aukų visai nenori būti siejamos su pažeidžiamu, pažeidžiamumu. Todėl reikia jas apibriežti kaip aukas su ypatingais poreikiais. Kalbant apie individualų aukų vertinimą. Aukos, kurios e, turi ypatingų poreikių, turi gauti prieigą prie atitinkamų priemonių proceso metu. Taip pat reikėtų apibriežti atitinkamas priemonės, jos galėtų, kuriomis jos galėtų pasinaudoti atsižvelgiant į aukos seksualinę orientaciją, amžių, lytį, taip pat e, ar tai yra užsienietis ar ne be tų paramos paslaugų, būtinų visoms aukoms specialių paslaugų apibrieštis ir apriektis buvo numatyta 18a straipsnėje, atsižvelgiant į e, žmogaus teisų kontekstą, taip pat lyčių lygybę. Tai būtina, kad būtų išvengta dar, didesnio, dar didesnės žalos aukoms. 18b straipsnis kalba apie seksualinio smurto aukas, ten numatomas e, e, psichologinė pagalba, teisinė pagalba, prieglopsis ir taip toliau. Kalbant apie lyčių dinamiką, mes rekomenduojame atitinkamą apmokymą policijos pareigūnams, teisėtvarkos pareigūnams ir kitiems susijusiems pareigūnams, nes tai leistų jiems greitai nustatyti, kokiu poreikiu turi aukos, ypač kalbant apie lyč, smurtą lyčių pagrindų ir smurtą patiriamą iš šeimos narių. E, atsižvelgiant į bendradarbiavimo dvasę, manome, kad svarbu, jog tokie mokymai vyktų konsultuojantis su e, NVO, o lyčių smurto aukoms teikiama pagalba būtų institucionalizuota ir standartizuota visose valstybėse narėse, kalbant apie papildomas priemonės e, sustiprinti aukų apsaugą, reikėtų sustiprinti bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą ir tiklų kūrimą tarp atitinkamų institucijų. Ir čia buvo nustatytos tos sritis - pagalba aukoms ir duomenų rinkimas. Mes raginame susiburti jau egzistuojančioms atitinkamoms organizacijoms, sukurti statistinę duomenų bazę, skaitant skaičius, pilietybę, amžiaugų. Taip pat rekomenduojame pradėti informacinės kampanijas naujose valstybėse narėse, kad aukos daugiau žinotų apie savo teisės visoje Europos Sąjungoje. Galiausiai noriu pabrėžti tai, kad mes labai gerai suvokiame, jog papildomos priemonės rekomenduojamos mūsų pasiūlyme tam tikrais atvejais ir pabrėšiu, gali reikšti lėšų perskirstimą, kartais ir padidinimą, bet nebūtinai nacionalinėms institucijoms. Būtina priminti, kad komisijos vertinimu bendra nusikaltimų kaina, kaštai ne tik aukoms, bet visai visuomeniai ir vyriausybėms siekia 233 milijardų per metus ES. Šie kaštai kyla ne tik iš pati, pačių nusikaltimų, bet taip pat ir e, dėl to, kad trūksa tinkamos pagalbos aukoms e, teisinio proceso metu. Taigi būtina teikti papildomas pa, pa, paslaugas aukoms ir stiprinti jų teisės. Taigi tokia mūsų nuomonė ir tikimės, kad e, sulaukia jūsų siūlymų ir pakeitimų. E, šis pranešimas bus dar stipresnis ir geresnis. Taigi išklausime abi dvi mūsų pranešėjas. Dabar galime suteikti žodį arba tarybos, arba komisijos atstovui. Ir prašyčiau kalbėti trumpai, trumpai, kadangi nemažai komiteto narių dar nori pasisakyti, o laiko turime labai mažai. Taigi komisija, panašu, kad kalbės pirmoju. Prašau. Pone Al Altin. Ponas Altin pasitaiso. Pasitaiso pirmininkas. Dėkuoju, panė pirmie, aš kalbėsiu labai trumpai, aš nekomentuosiu jokių konkrečių pakeitimų, aš tiesiog norėčiau Jums trumpai paaiškinti, koks yra komisijos požiūris ir kokios yra pagrindinės mūsų mintis išiškėjo šios per diskusijas. Mūsų pateiktas pasiūlym, pasiūlymas kalba apie nukentėjusių nusikaltimo aukų e, poreikius. Tai yra poreikis e, į teisingumą, į kompensaciją, į orumą. Ir pateiktas e, pranešimas iš esmės atitinka bendrąją mūsų liniją ir mes manome, kad jis yra pozityvus, teigiamas ir e, pateikti pakeitimai taip pat yra geri. Mes norime pasirūpinti visomis e, nusikaltimo aukomis ir už, norime užtikrinti, jog jos visos būtų vertinamos individualiai. Kartu pripaži, pripažįstama, jog tam tikros aukų kategorijos turi ypatingų poreikių. Mes suprantame, jog labai, svarbu, labai sunku yra surasti tinkamą pusiausvyrą, tačiau aš tikiuosi, kad e, rengiant šį dokumentą mums pagaliau pavyks gerai apibriežti, kokie yra šie specifiniai poreikiai ir mes e, surasime tinkamas formuluotės ir e, pasirūpinsime visomis nusikaltimo aukomis. Mes tengiamės būti kiek manoma ambicingi. Kartu suprantame, kad išgyvename finansų krizę ir ponia Jiminės ir ponia Parvanova pažymėjo, šis pasiūlymas gali e, šiek tiek kainuoti. Viena vertus, tačiau antra vertus, jis sumažins ES dėl nusikaltimo tik patiriamas išlaidas. Taigi mes tengiamės, kad mūsų pasiūlymas būtų ambicingas, bet kartu ir realistiškas ir kurį įmanoma būtų įgyvendinti. Kalbėdamas apie galimą šio dokumento gyvendinimą, galiu pasakyti, kad mūsų galva labai svarbu yra nesukurti nepagristų lūkesčių. Tai reiškia, kad mes turime numatyti tokio, tokius sprendimus, tokias priemonės, kurias galima būtų įgyvendinti praktikoje ir kurias valstybės narės galėtų įgyvendinti pačios savo jėgomis. Taigi turime suprasti, kad ne viską, ką mes norime matyti šiame pasaulyje, galime pasiekti e, teisės aktais. Ir kai kurios dalykus teks apibriežti antriniuose teisės aktuose. Be to mes tengiamės kiek įmanoma parengti pasiūlymus, kurie būtų labai aiškiai ir e, tiksliai suformuluoti. Pavyzdžiui, bazin, dabar galiojančios bazinės direktyvos problema yra ta, kad e, jos formuluotės yra pernelik neaiškios. Taigi nėra aišku iš tikrųjų, o, kokie yra valstybių narių įsipareigojimai. Taigi formuluodami šį, šios dokumentus mes tengiamės juos suformuluoti kuo aiškiau ir kuo tiksliau. Ir todėl labai atidžiai parinkome ir teisinį e, pagrindą. Tai yra 82 e, straipsnį pas, pranešėjų pateikti pasiūlymai yra labai pozityvus ir be abejo jie sudaro labai gerą pagrindą tolesnėms diskusijoms. Mister... Dėkuoju komisijos atstovui, dabar tarybos atstovas, atstovaujantis Danijai. Jūs turite dvi minutės, ponė. Na, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs mane pakvietėte į šio pranešimo svarstymą. Jame kalbama apie labai svarbų e, klausimą, labai svarbę temą, kur, e, kur yra apibriešta ir Stokholmo programoje. Šis klausimas yra prioritetinis mūsų darbo atvarkiai ir mes norėtume tęsti pradėtą darbą tam, kad būtų apsaugotos aukos ir sustiprintos jų teisės. Ir manau, kad pirmininkaujant Daniją mes dar galėsime per pirmąjį svarstymą patvirtinti šį dokumentą. Pirmininkaujant Lenkijai buvo pradėtos darybos ir gruodžio mėnesį buvo patvirtinta bendroji pozicija ir dabar mes esame pasirengę pradėti darybę su Europos parlamentu. Aš norėčiau padėkoti poniai Jiminės ir poniai Parvanovai už jų darbą, už jų parengtą pranešimą, kuriame yra išdėstyta labai daug įdomių ir gerų pasiūlymų, mes juos išnagrinėsime Šiame pranešime yra aiškiai pabrėžta, jog e, nukentėjusių asmenų apsauga yra prioritetinis klausimas Europos parlamentui. Man labai malonu yra pažymėti, jog keliose svarbiose sritise mūsų nuomonės e, sutampa. Be abejo, dar yra keli klausimai, kuriuos dar reikėtų užsimiau aptarti. Tačiau, skaitydama šį pranešimą, aš nebejoju, kad mes puikiai susitarsime su Europos parlamentu dar, pir, dar per mums patikėtą pirmininkavimo pusmetį. Komentuodamas taryboje e, svarstomas pozicijas, galiu pasakyti, kad valstybės narės nori turėti horizontalaus pobūdžio dokumentą, kuris padės joms sustiprinti nusikaltimų aukų e, teisės. Tačiau kartu tarybai svarbu yra užtikrinti, kad šis dokumentas būtų veiksmingas ir kad jį, kad jį galima būtų realiai gyvendinti. Taryboje mes nuo pat pradžių žinojome, jog jog tam tikras aukų kategorijas reikia apsaugoti ypatingai, nes jos turi ypatingų poreikių. Komisija norėjo išskirti atskiras nukentėjusių asmenų kategorijas. O mums atrodo, kad specialūs poreikiai yra vaidina svarbesnį vaidmenį šiame kontekste. Todėl labai svarbu yra kiekvieną asmenį ir jo padėtį vertinti individualiai. Be abejo, mes norėtume tęsti bendradarbiavimą su Europos parlamentu bei svarstyti toliau galimybę suteikti ypatingą paramą nusikaltimo aukoms priklausomai nuo jų poreikių. Be to, manome, jog labai svarbu yra užtikrinti, kad aukų teisės neprieštarautų įtariamųjų teisėms. Todėl mums reikia konstruktyvių sprendimų. Ir tikime, kad mes juos ir surasime. Taryba mano, kad šis dokumentas pirmiausia turėtų būti gerai suformuluotas ir kad jį turėtų būti pakankamai lengva įgyvendinti kad viskas būtų jame surašyta aiškiai, kad, kad aukos žinotų, kokios yra jų, jų teisės. Tačiau kartu būtina yra užtikrinti, kad šis dokumentas būtų pakankamai lankstus tam, kad valstybės narės galėtų parinkti joms labiausiai tinkančius sprendimus. Ir kad, taip pat, ir kad jos taip pat galėtų e, e, jį gyvendinti dabartinių sudėtingų finansinių aplinkybių kontekste. Manome taip pat, kad labai svarbu valstybėms narėms leisti taikyti griežtesnės nuostatas, nėra numatyta šiuose dokumentuose. Pirmininkačio šalies vardu norėčiau Jums padėkoti ir tikiuosi, kad mes galėsime toliau sėkmingai bendradarbiauti su, su ponia Parvenės ir ponia Jimenės. Dėkuoju pirmininkaujančiai Danijai, galime jau pradėti diskusiją, tad norėčiau pasakyti, kad turėsite po dvi minutės, nes vėl labai vėluojame. Pirmo kalbės ponia Grisbek. Merci, monsieur le président. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, per dvi minutės. Labai sunku yra pasakyti tai, ką noriu pasakyti, bet pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad, kad mūsų komitetai bendradarbiauja. Aš manau, kad taip mes galėsime dirbti tiksliau ir dirbti konkrečiau, sutelkti savo pastangas. Džiaugiuosi, kad šį pranešimą rengia dvi pranešėjus. Ir kad džiaugiuosi, kad ir komisija nori, kad būtų užtikrinti minima e, būtiniausi nusikaltimo aukų apsaugos standartai. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes iš esmės pritarėme beveik visiems pateiktiems pranešėjų pasiūlymams ir tiems pasiūlymams, kurie buvo čia šiandien pristatyti, mes vis tiek pateikime kelis pakeitimus, nes norime kai ką pridurti prie šio teksto. Iš tikrųjų yra nelengva surasti tinkamą pusiausvirą, kuri leistų mums uh, ir nubausti uh, au, au, uh, nusikaltimų vykdytojus ir kartu apsaugoti aukas. Uh, Ir šiame pranešime e, labai įdomiai kalbama apie aukas. Labai įdomu yra, kad e, šiame e, pranešime yra keičiama dabar galiojanti paradigma. Kalbama apie nukentėjusių asmenų teisės ir kalbama apie jų ypatingus poreikius kalbama apie jų pažeidžiamumą. Tai reiškia, kad mes norime ne vien apsaugoti aukas, mes norime suteikti joms informaciją ir norime joms suteikti integruotą pagalbą, net jeigu tai yra ir labai sudėtinga, ypač dabar, dabartinėmis e, ekonominės aplinkybėmis, ir norime, kad būtų užtikrintas teisingumas. Taigi tai šis pakeitimas, šis pasiūlymas rodo, kad mes e, norime padėti nukentėjusiems asmenims. Yra keli elementai, kurie susiję su papildoma e, apsauga, kuriuos aš norėčiau paminėti. Aš kalbu apie pažeidžiamų asmenų, ypač vaikų e, apsaugą. Mes manome, kad bet koks bendravimas su nukentėjusiais vaikais turėtų būti minimalus, tik tai toks, koks yra visiškai būtinas ir, ir kad su jais turėtų bendrauti tinkamai parinkti asmenys. Apie tai kalbam 24 straipsnėje ir šie asmenys turėtų būti tinkamai apmokyti, jie turi turėti puikiai suvokti, kokios gali būti smurto psichologinės pasiekmes. Ir taip pat reikėtų keistis patirtimi šiuo klausimu, reikėtų uh, reikėtų kur, kurti, manome, tokių pareigūnų tinklus ir renkti jų mokymus. Dėkuoju. So Ponas Romeva, ačiū, aš irgi kalbėsiu trumpai. Pirma, aš vienas iš tų, kurie mano, kad žmogau, moters teisės įtrauktos iš tą dokumentą yra labai svarbus dalykas. Uh, Tačiau šita direktyva negali būti vienintelis dokumentas, kur kalbama apie smurtą prieš moteris, apie moterų lytinių organų apipjaustimą ir panašius dalykus. Taigi tai yra labai svarbus žingsnis, bet yra ir kitų vietų, kitų formų, kur reikia kalbėti apie tai ir kur reikia įtraukti tokius klausimus. Ir to pamiršti negalima. Antra. Labai džiaugiamės dėl 53-54 pakeitimų, kur kalbama apie aukų prieigą prie paslaugų ir kalbama apie tai, kad aukos kartais skundžiasi. Aukos turi turėti teisės nepriklausomai nuo, jo, e, nuo jų statuso. Taigi asmuo, kuris turi tam tikrą statusą, pavyzdžiui, todėl kad tam tikroje šalyje neturi visų susitvarkytų dokumentų, jis vis tiek turi turėti teisę į apsaugą. Čia kalbama ir 54 straipsnėje apie tai, pavyzdžiui, ką tam tikros organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ar tam tikros asociacijos, kuo gali padėti aukoms. Uh, Nenorėtumėm, kad tai sukurtų tam tikrą spaudimą, lyginant su kitomis, su lygybė susijusiomis direktyvomis. Tikriausiai suprantate, kad žaliųjų frakcija yra labai svarbu. E, mes norime iškelti atskirą klausimą. Čia kalbama apie asmenys kaip auk, e, kaip aukas, o mes Libė komitete kalbame apie pagrindinės teisės. Taigi čia kalbama apie bendrą aplinką. Mes turime kitą direktyvą, kur apie tai kalbama, bet e, jeigu kalbėtumėm apie aplinką kaip auką, ko mes norėtumėm, tai būtų e, būtas, būdas persekioti tuos, kurie pažydžia aplinkos teisės. Taigi mes pateiksime keletą pasiūlymų. Ačiū ponas Kypot. Pirmininkė, džiaugiamės mes šio pranešimu. Norėčiau kalbėti vieną temą. Pone Grisbek jau kalbėjo trumpai apie tai, tai susijęs su vaikais. Manau, kad pačios didžiausios aukos ir yra vaikai. Mes peržiūrėsime pranešimus, pabandysime pateikti pakeitimų, e, kad pagerintume vaikų padėtį šiame pranešime. Yra kelios vietos, kur jie turėtų būti paminėti. Pirmiausia, žiniasklaida. Žiniasklaidos veržimasis į privačią erdvę. E, tai yra ypatingai žalojantis veiksnys vaikams ir manau, kad su tuo reikia kovoti. Taip pat klausimas, kur vaikai laikomi, kur jie yra apklausiami. E, tai turėtų būti vaiko negazinančios patalpos, tai yra labai svarbu, taip pat daktarų apžiūros, kurios vykdomos vaikams, turi būti atsargios. Taip pat ir teismo procesai, kur dalyvauja vaikai, e, teisėjai tokių procesų metu turi atsižvelgti į visus vaiko poreikius ir jo teisės. Reikėtų e, remtis jungtinių tautų gairėmis, kuriuose kalbama apie vaikus kaip nusikaltimų e, liudytojus ir aukas. Jas, jas reikia atsižvelgti, jas reikia įtraukti. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į atkuriame į teisingumą. Tai irgi turėtų suspindėti šiame pranešime. Ir, ir dar keletą bendro pabučio pasiūlymų. Mes iki šiol gavome labai daug pakeitimų, e, kurie neturi teisinio pagrindo, bet jie yra taip surašyti, kad atrodo, kad jie turi teisinį, teisinį, teisinę įtaką. Taigi, e, rašydami pakeitimus, turėkime galvoje, kas turės po, poveikį, kas ne. Teisinį poveikį. E, Pone Teskova, dvi minutės. Dėkoju už žodį. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams, pranešėjams už puikų darbą. Labai džiaugiuosi, kad šis pranešimas e, bus teisės aktų paketo dalis, e, paketo kur, teisės aktų, kurie užtikrins aukų teisės. Kalbėjau su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba nusikaltimo aukų apsaugos srityje, konkrečiai tokių organizacijų, kurios dirba Čekijos Respublikoje. Esu tikra, kad reikia koordinuoto požiūrio ir tikiuosi, kad šis pranešimas e, bus patikslintas ir greitai priimtas. Pritariu daugumai pakeitimų, ypač tiems, kurie susiję su ant antros kartos pagalba aukoms ir aukų e, šeimoms e, susijusių su teisė į informaciją ir panašiais pakeitimais. Norėčiau konkrečiau pakalbėti apie nusikaltimus lyčių pagrindų. Aš esu moterų reikalų komiteto atstovė. Ir labai džiaugiuosi, kad tokie nusikaltimai yra paminėti šiame pranešime. Ir taip pat net 15, 16, 17 pakeitimai kalba apie šitą temą, apie tokio pabudžio nusikaltimus. Norėčiau pabrėžti vieną aspektą, kurį dažnai girdėdavau iš organizacijų, kurios dirba su nusikaltimo aukomis. Čia kalbama apie apie prieglopščio, tam tikrų prieglopščio namų sukūrimą, įkūrimą tokių namų, kuriuose tokių nusikaltimo aukos gautų pagalbą. Norėčiau paklausti pranešėjų, ar jūs sutiktumės tokiu pasiūlymu būtent įkurti tokius prieglobos, prieglopšio namus, galima sakyti. Ačiū. Begrüße ich auch die. Herr Fors, dvi minutės. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems, kas rengė šį dokumentą. Aukos visoje Europos Sąjungoje turi pagrindinius, labai panašius pagrindinius poreikius. Pagarba jo rūmui, prieiga prie, prie teisingumo ir atkuriamojo teisingumo. Tai, ką norėjau pasakyti, jau buvo išsakyta, todėl noriu pridurti dar du aspektus. Pirma, viso šio dokumentų paketo praktiškumas. Ir antra, ar pasiekta tinkama pusiausvyra, ar žvelgiant į išlaidų aspektą, ar tinkamai jos yra subalansuotos. Taip pat reikia pagalvoti, ar pasiekta tinkama pusiausvyra tarp teisių, kurias numatome au aukoms. Reikia, reikėtų vengti galimo neigiamo poveikio, kai bylų nagrinėjimas išsitęstų iki begalybės, tai būtų neigiamas šalutinis poveikis. Tačiau grįžtant prie išlaidų, turiu du klausimus. Pirma, 55 pakeitime kas iš tikrųjų turima galvoje, kalbama, kai kalbama apie papildomą materialinę pagalbą. Ar tai nėra pernelyg bendra formuluotė, kogi mes norime ten? Ir paskui šimtasis pakeitimas. Ten kalbama apie duomenų bazę. Ar iš tikrųjų ta duomenų bazė būtina, kadangi nacionalinėse ligmenyse tų duomenų bazių yra, jau yra. O jei jūs kalbate apie Europos duomenų bazę, galbūt reikėtų pasiklausti Eurostat, ar, ar tai būtų naudinga ar ne. Man atrodo, kad tai yra užduotis Eurostatui. Ačiū, pirmininkė. Kadangi esu socialistų šešėlinis pranešėjas, moterų reikalų komitete. Norėčiau be abejo padėkoti abiems pranešėjoms už jų darbą. Ponas Romeva visiškai teisus, sakydamas, kad šis klausimas neturėtų būti susijęs tik su e, smurto lyčių pagrindu aukomis. Taigi mums reikia padaryti konkrečią nuorodą į, į, į aišku, ir į smurto lyčių pagrindų aukas, bet taigi, aišku, reikia numatyti joms tinkamą vietą šioje direktyvoje. Tačiau reikia nepamiršti ir kitų aukų. Taip pat atsižvelgiant į ekonominę, ekonominės aplinkybės, nuolat girdime apie krizę žiniasklaidoje. Taigi reikia pagalvoti. Taigi, tačiau manau, kad čia taupyti nereikėtų, nes visų pirma turi būti svarbu padėti toms aukoms, padaryti pažangą. Man atrodo, kad reikia. Šią direktyvą pirmiausia reikia kalbėti apie tai, kaip padėti šiems žmonėms. Taigi, paprasčiausiai reikia pasakyti, kad tikiuosi bendradarbiavimo tarp abiejų komitetų, tarp kolegų, dirbančių šiuose komitetuose, kad mes patobulintumėm komisijos pasiūlytą tekstą. Ačiū. Ačiū. Pone Alfano, dvi minutės. Sì, grazie Presidente. Io volevo ringraziare e complimentarmi con, con le due relatrici per il, la tipologia di lavoro. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti abiem pranešėjoms už atliktą darbą. Tai yra sudėtingas klausimas. Mes čia kalbame, susidurėme su labai galingais dalykais, kai kurie iš jų kelia labai daug emocijų. Atsiprašau, nes negalėjau nuodugniai išnagrinėti šio dokumento, kadangi vertimas pasirodė tik vakar po pietų. O aišku, komentuodama norėčiau būti kaip galima tikslesnė, tačiau Pavyzdžiui, 15 pakeitimas man, mane labai džiugina, kadangi ten kalbam apie įvairias aukų kategorijas. Džiaugiuosi todėl, kad atskirai paminėtos ir organizuoto nusikalstamumo aukos. Svarbu, kad, kalbi, kad kalbame apie teisę į apsaugą, į informaciją, į a, a, a, atmintį. Daug žmonių dažnai pamiršta apie aukas panašiais atvejais. Ir čia aš kalbu ne tik kaip Europarlamento narė, bet kaip mafijos aukų asociacijos Italijoje vadovė. Ir dar sveiki, sakau, kad aukos bylų nagrinėjimo teisme metu um, patiria labai daug įvairiausių emocijų. Aš pati teiksiu pakeitimus, norėdam užtikrinti, kad būtų atsižvelgta ir į šiuos klausimus. Ačiū dabar ponas Roms, dvi minutės. Aišku, nusikaltimo aukų teisės yra labai svarbios, bet reikia, kad suprastume e, įvairius e, nusikaltimo kontekstus įvairiose visuomenėse. Vis, Man atrodo, kad tai neturėtų būti ES kompetencija ir e, nenaudinga bandyti centralizuotai priiminėti teisės aktus, nes tai nepadėtų atskiriuose visuomenėse gyvenančioms aukoms. Vakar pirmininkantį Daniją sakė, kad valstybės narės turi sugebėti priimti teisės aktus, bet jos jau turi tokią teisę ir dauguma visai efektyviai tai daro. Atrodo, kad e, teisėkuros institucijų Pagrindinė varomoji jėga čia ir kitur yra teisės aktų harmonizavimas vien dėl to paties harmonizavimo ir kalbėjimas apie tarptautinius aspektus ir diskriminaciją, užuot pakalbėjus apie nusikaltimą aukas. 63 puslapyje ketvirtoje dalyje yra vienas sakinys, kuris puikiai atspindi visą tai. Ten sakoma. Right, try this one. This is the mobility of legislators. Uh, it seems that the drive... Taigi atrodo, kad pagrindinė teisėkuros institucijų varomoji jėga yra teisės aktų harmonizavimas vien dėl paties harmonizavimo. Uh, ir pagrindinių ES tikslų siekimas, pavyzdžiui, tarptautinis asmenų judumas ir diskriminacija, užuot susitelkus dėmesį į e, nusikaltimą aukas, yra vienas e, sakinys 63 puslapyje, ketvirtoje dalyje, kuris atspindi visą tai labai gerai. Ten sakoma, smurto prieš moterų, moteris prisip, pripažinimas e, kaip diskriminacijos forma turi būti pripažintas ir su juo kovojama. Visi smerkia smurtą prieš moteris, bet atrodo, kad čia sakoma, kad būtent diskriminacinis e, smurto lyčių pagrindų pobūdis e, yra svarbus, o ne pats smurtas. Man atrodo, kad šis sakinys viską puikiausiai atspindi. Ačiū. Dabar ponas Kočeta dviem minutėm. Direi che la, la, la direttiva del Consiglio non è che... Eh, eh... Dėkuoju, panė pirmininkė. Daugelį valstybių narių nieko iš esmės nereikės keisti, nes jos jau užtikrina nukentėjusių asmenų teisės eh, teismo proceso metu. Tokia tvarka bent jau galioja Italijoje. Tačiau mums atrodo, kad šias teisės reikėtų uh, užtikrinti visos ES lygmenį, visose 27 šalise. Jau minėjau, kad tose šalise, kuriuose galioja teisės viršinybės principas ir taip beveik visos šios teisės yra užtikrintos. Taigi šis dokumentas nieko iš esmės naujo neįveda. Tačiau man atrodo, kad e, mūsų dvi pranešėjus pateikė naujų pasiūlymų, novatoriškų pasiūlymų dėl kai kurių mažumoms priklausančių aukų apsaugos. Ir kolegos taip pat kalbėjo nemažai apie atskiras žmonių grupės. Tai gali būti ir vienos rytos lyties atstovai, vaikai ar neįgalieji. Tačiau man, pana, ponia pirmininkė, kyla klausimas – Mes norime apsaugoti asmenis, kurie susidurius tam tikrai sunkumais ne vien teismo posėdžio metu, bet ir tuos, kurie yra diskriminuojami dėl rasizmo arba dėl savo lyties. Įsivaizduokime juodą uodę. Ar ji bus labiau diskriminuojama nei balta moteris ar migrantė. Ar iš tikrųjų migrantams reikia suteikti ypatingas teisės teismo metu? O homoseksualai, transeksualai, ar turime parengti teisų katalogą, kuris galios tik tai jiems? Ar jiems neužteks bendrų teisų? Taip, pirmininkė, to baigsiu. Mes nekalbam ir apie nusi, kolektyvinius nusikaltimus, pavyzdžiui, apie terorizmo išpolius, apie aplinkosaugos uh, ekologinius nusikaltimus. Be to nėra paminėti ir kolektyviniai ieškiniai. Tai yra tie ieškiniai, kuriuos pateikia žmonių grupė, nesvarbu, kad ir kokie tai būtų žmonės. que en el suo intervento, cuando ha fatto riferimento al paragone fra una donna nera e una donna normale, non ha voluto dire che una donna nera non sia una donna normale. Eh. No. no Sicuramente. No, ah, aš gal jūs kalbėjote apie juodaodę ir apie baltaodę, bet jūs nenorėjote ir atskirėte tas dvi moteris, bet jūs nenorėjote pasakyti, kad juodaodė moteris yra kažkokia kitokia moteris. Ji tiesiog gali kentėti nuo uh, dvigubos diskriminacijos, gali būti diskriminuojama kaip moteris ir kaip uh, juodosios rasės atstovė. Dvi minutės turite, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti pranešėjų ir komisijos. Uh, Ieškodami nukentėjusių asmenų apibriešties, mes, mano galva, turėtume kalbėti apie tą asmenį, prieš kurį buvo įvykdytas nusikaltimas. O, ogi yra dar ir šeimos nariai. Nepamirškime, kad ir kad, pavyzdžiui, ir įtariamieji, įtariamųjų šeimos nariai ir artimieji taip pat yra tam tikros nusikaltimo aukos, kurį, to nusikaltimo, kurį vykdė jų artimasis. Kaip su jomis, pirmininkas? Mes turime labai mažai laiko, aš prašiau, kad jūs kalbėtumėt neilgiau nei dvi minutės, tačiau panašu, kad jūs e, nesilaikėte šio reglamento. 10.15 turime pradėti balsuoti Jau minėjau, kad kai kurie nariai ateis lygiai nustatytų laikų tam, kad balsuotų. Taigi, aš siūlyčiau dabar elgtis taip. Mes suteiksime po vieną minutę pranešėjoms, tiesiog tam, kad jos padėkotų visiems, kas dalyvavo diskusijoje, o po to perėsime prie kito pranešimo. Gerai? Ponas bus dėl pasižiūrėdimo tvarkos. Taip, ponė pirmkėjams leidus, mums labai svarbu būtų pradėti balsuoti laiku. Jau minėjau, kad kai kurie kolegos atvyks specialiai balsuoti. Pirmininkas, taip, aš tą labai aiškiai pasakiau. Taip, Iš tikrųjų labai mažai laiko, tiesiog noriu pasakyti, kad labai e, įdomus klausimai, e, mes viską pasižymėjome, galėtumėm atsakyti, bet atsakysiu asmeniškai nes nėra laiko. Mes toliau dirbsime su šitais pakeitimais. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo. Ačiū, pirmininkas ponė Parvanova. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Mes atsižvelgsime į jūsų pasiūlymus ir pakeitimus. Į viską įsigilinsime. Norėčiau paminėti, kad dėl smurto lyčių pagrindų, nėra jokios kitos galimybės. E, komisarė Reding per klausimus ir vėliau susitikusi su komitetu e, pasakė, kad čia yra tas paketas, kuriame bus kalbama būtent apie nusikaltimus lyčių e, pagrindų. Todėl mūsų pakeitimai, mūsų pasiūlymai yra visiškai. Mm, atitinkantys e, nuostatus dėl kovos su, su smurtu prieš moteris, kurios e, ratifikavo visos valstybės narės. Taigi dar kartą dėkoju ir mes atsižvelgsime visus pasiūlymus. Pirmininkas. Dabar mes turime Europos piliečių metų klausimą. Ponas Papadopulius yra pranešėjas mes balsuosime lygiai 10-15. Bet jeigu norėtumėt pristatyti savo pranešimą ir viskas be jokių klausimų, tada galite pristatyti, o iškart 10-15 pradėsime balsuoti. Pone Papadopoliu, ačiū. Taip, aš irgi skubu į lėktuvą, todėl turiu pristatyti pranešimą ir viskas. Pirmiausia, norėčiau paminėti, kad komisija Norėčiau padėkoti komisijai, kad už šį 13 metai buvo paskirti Europos piliečių metais. Manau, aš asmeniškai, kad pakeiti, pakeisti reikėtų pavadinimą. Turėtų būti šitie metai paskirti pilietybei, kai buvo siūloma 60 metais. 2009 metais. Šie Europos piliečio metai mums suteikia progą e, daugiau kalbėti apie e, Europos pilietybę ir paskatinti Europos piliečių dalyvavimą ES demokratinėme gyvenime. Taip pat kovoti su e, visomis kliūtimis ir demokratijos deficitu Europos parlamento rinkimuose. Kaip žinote, Mastrichto sutartyje e, buvo e, įsteigtas, įsteigta pilietybė, jau praėjo daug metų nuo to laiko, bet Europos piliečiai, atsiprašau, sako pranešėja, e, salėje per daug triukšmo. Gerbiami kolegos, mes tengiamės spėti apsvarstyti visus klausimus laiku. Prašau klausyti ponios Papadopulius pranešimo. Prašau tylos, ponė Papadopolius. Taigi, ES piliečiai ga, e, turi įvairiausių teisių, ne tik tai teisę gyventi ir laisvai judėti bet kurioje valstybėje narėje, bet taip pat ir teisę e, balsuoti ir kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose, taip pat um, diplomatinių konsulinių teisių, teisę kreiptis į Europos ombudsmeną, Europos parlamentą ir kitas institucijas, e, bet kurią valstybinę kalbą, ES kalbą. Todėl mes tikime, kad per Europos piliečių metus mes daugiau informuosime piliečius apie šias teisės, nesvarbu, kur gyvena ES piliečiai. Mes pasiūlėme įvairiausių pasiūlymų. Labai svarbu e, stiprinti e, Europos piliečių gyvenimą demokratinėme ES gyvenime, taip pat kovoti su demokratijos deficitu ir e, neaktyvių dalyvavimų Europos parlamento rinkimuose, nes iš mūsų pasiūlymų yra informacijos kampanija, pabrėžti šiuos metus žiniasklaidoje, mes siūlome veiksmų planą, e, siūlome sukurti priežiūros e, komitetą Europos parlamente, taip pat siūlome ir bendrą ES e, programą susijusią su pilietybė 15 metais, metams. Taip pat komisijai siūlome žalę knygą susijusią su Europos piliečių metais. Taip pat, e, jeigu komisija paruoštų um, vadovą, kuriame būtų paaiškinama visa terminologija, būtų labai geras žingsnis. Manome, kad šiais, šiems metams bus skirta tik tai milijonas eurų. O lyginant su kitų e, metų finansavimu, tai yra labai mažas finansavimas. 11 metais 11 milijonų eurų buvo skirta e, atitinkamai kampanijai, o dešimtais metais buvo net 27 milijonai eurų skirta, o 13 metais skiriamas tik 1 milijonas eurų. Tokios sumos neužtenka, nes negalima bus pilietinės visuomenės bendrųjų iniciatyvų e, finansuoti čia šitų pinigų užteks tik tai bendrai informacijos sklaidai. Apie tai jau kalbame su komisija ir prašome padidinti finansavimą. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad mes siūlome Europos piliečių e, metu kad Europos piliečių metai būtų ne dar vieni šventiniai metai, o tie metai, kada mes sukurtume e, pagrindą ilgalaikiams e, diskusijoms apie Europos pilietybę. Norėtumėm, kad tai būtų pagrindas ateities politikai ir priemonėms, kurios vėliau bus įgyvendinamos. Taigi tokie yra mūsų pasiūlymai, dėkoju uždėmesi ir lauksime jūsų siūlomų pakeitimų. Šie metai e, turi būti panduoti tam, kad būtų. E, padidintas Europos piliečių supratimas apie jų teisės ir apie Europos vertybės. Pirmininkas, ačiū ponia Papadopolis, ačiū už pristatymą ir už tai, kad kalbėjote trumpai. Esu tikras, mes suprantame, kad jeigu susirinkome svarstyti pranešimą, o po 10-15 turime balsuoti, tikriausiai Suprantame, kad nėra laiko pasisakyti, bet vienas kolega nori kažką pasakyti. Jeigu norite, turite minutę, bet tik minutę, prašom. Ačiū, kalbėsiu vengriškai. Jelentéstevőként nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést. Ačiū. EPP frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas turėtų būti svarstomas turint galvoje Europos moralinę ir finansinę krizę. Dažnai mes esame kritikuojami dėl įvairiausių dalykų. E, Mūsų dažnai kaltina dėl visokiausių nesėkmių dėl įvairiausių problemų visuomenėje. Tik noriu pabrėžti, kaip tai yra svarbu. Ačiū, pirmininkas. Pone Rysbek. Taip, ponė pirmininkė, kaip mėgai kolegos, tai kalbėsiu labai trumpai, nes uh, mums skiriamas laikas tampa vis trumpesnis. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas yra labai aukštos kokybės. Pone Papadopalų tikrai tikrai gerai padirbėjo. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes nesame uh, gimę piliečiais, mes jais tampame. Ir kad pilietybės įsisamonimo procesas yra nuolatinis. Ir kai ką gali nustebinti, tai kad e, šiame pranešime kalbama apie finansavimą. Ir manau, kad dabar, kai kalbame, e, e, kad dabar pilietybės klausimas yra, yra kur kas aktualesnės nei anksčiau. Ir labai svarbu yra gan plačiai apibriežti pilietybės savoką, ne, ne taip, kaip tai padarė komisija savo do, dokumente. E, pilietybė nėra vien teisinės statusas, kuris leidžia žmonėms laisvai judėti. Ne, mums reikia formuluotės, kuri būtų labai plati kuri, ir kuri apimtų įvairias visuomenės grupės ir įvairias veiklos rytis. Dėkuoju. Pane Ždanoka, dėkuoju pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad aš pritariu tam, kad e, būtų pakeistas pavadinimas Mes turime kalbėti apie ES pilietybę ir todėl Europos pilietybės metai yra labai svarbus. Aš visiškai pritariu poniai Papadopolų, pritariu jos požiūriui ir manau, kad kad mums reikėtų ieškoti tikslesnių formuluočių tiek diskusijose, tiek, diskusijose, tiek dokumentuose. Dėkoju. Dabar praktiškai laiku, norėčiau jums apie tai, tai, norėčiau tai pažymėti, beveik laiku pradedame balsuoti. Prašyčiau dėmesio. Prašau visus susėsti. Gerbėjai kolegos, ponios ir ponai, tylos, drausmės. Norėčiau tiesiog baigti e, šį klausimą. Pakeitimus e, šiam pranešimui dėl 2013 metų paskelbimo Europos piliečių metais galima pateikti iki vasario 21 dienos 12 valandos. Taigi, pakeitimus galite teikti iki vasario 21 dienos 12 valandos. Dabar periname prie elektroninio balsavimo. kadangi aš turiu atlikti kai kurias institucinės pareigas, aš perduodu pirmininkavimą poniai Gons. Dėkoju Jums ir periname prie balsavimo. Now let's start uh, the vote. Taigi siūlyčiau pradėti balsuoti, nors man ką tik dabar pranešė, kad aš turėsiu pirmininkauti. Ne, man netrodo, kad yra tinkamas darbo metodas, bet periname prie balsavimo. Taigi pirmiausia balsuosime dėl nuomonės projekto, dėl ES pilietybės ataskaitos Nuomonės referentė yra Tatjana Ždanoka. Aš iešku dabar balsavimo kortelės. Dabar, pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Manau, kad reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus. Taigi, tikriname. I open the vote. Balsuojame. The... Gal jūs galėtumėt atsisėsti kitur. Gerai, arba mes, gerai, prirašysime jūsų balsą. Tai balsavimas baigtas. 26 už, 25 prieš. Taigi šis e, pakeitimas patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas atkrinta. Periname toliau prie antrojo kompromisinio pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Kompromisinės trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl ketvirtojo kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo, atmestas. Toliau. Gerai, pasitikrinkime. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas uždaromas. 24 už, 26 prieš. Atmestas. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Labai sunku yra nuspręsti. Taigi turėsime patikrinti elektroniniu būdu. So, Balsuojame elektroniniu būdu dėl dešimtojo pakeitimo. Failed, an... Kadangi buvo atmestas ketvirtas kompromisas, turime balsuoti dėl dešimtojo pakeitimo. Balsavimas uždaromas. Šešiolika už, 38 prieš. Šis pakeitimas atmestas. Toliau teikiu balsavimo 11 pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Sunku iš tikrųjų nuspręsti. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Now we close the vote. Balsavimas uždaromas. Uh, in the EPP Turime vienu EPP nariu per daug. Okay. Gerai, viskas įspręsta. Gerai, baigime balsuoti. No, no, it was no. It was only this one. Ne, tik dabar buvo vienu nariu per daug. Dabar uždaroma, uždarome balsavimą. 26 už, 27 prieš atkrenta. 73 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Taip, turėsime elektroniškai pasitikrinti. Balsuojame. Baigime balsuoti. 26 už 26 prieš atmestas. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Turėsime pasitikrinti. Taip turime pasitikrinti. Galime balsuoti. Balsavimas uždaromas. 26 už, 26 prieš. Atmestas. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Neaišku, turime pasitikrinti. Atsiprašau, kolegos. 21 pakeitimas. Prašau balsuoti. One minute. I close the vote. Balsavimas uždaromas. 25 už, 27 prieš. Atmesta. Toliau 24 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Turime dar kartą pasitikrinti. Pradedame balsuoti. I close the vote. Balsavimas uždaromas. 26 už, 26 prieš. Vienas susilaikė. Atmestas. 25, 26 pakeitimai, jie yra identiški. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. Open the vote. Pradedame balsuoti. Close the vote. Balsavimas baigtas. 24 už, 27 prieš vienam susilaikius. Atmestas. 23 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 27 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie dešimtojo kompromiso. Kas už, kas prieš. Dešimtasis kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas uždaromas. Vienu EPP narių yra per daug. Taigi prašyčiau išsitraukti kortelę. Turime pradėti iš naujo. Taigi balsuojame dėl dešimtojo kompromiso. Balsuojame. Balsavimas uždaromas. 29 už, 22 prieš. 2 susilaikė. Patvirtinta. Toliau 11 pakeitimas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas uždaromas. 27 už, 24 prieš, 2 susilaikė. Patvirtinta. Toliau 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 13 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis kompromisinis kaip pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet galima būtų pasitikrinti elektroniniu būdu. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 26 už, 27 prieš, Atmestas. So on... Tai reiškia, kad turime balsuoti dėl toliau esančių pakeitimų 62, 3 ir 4. Kartu dėl jų balsuojame, kas už, kas prieš, kas įsiveikia. Reikėtų pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 27 už, 26 prieš. Niekas nesusilaikė, patvirtinta. Toliau. Toliau esantis pakeitimai atkrenta, taigi balsuojame dabar dėl viso teksto su patvirtintais pakeitimais. Visi kiti likę pakeitimai atkrenta. Taigi periname prie galutinio balsavimo dėl viso teksto su patvirtintais pakeitimais. Kas už? Ar man pasakė, kad turime balsuoti elektroniniu būdu. Taigi, pradedame balsuoti. We are still waiting for some members. Dar laukiame. Gerai, dabar visi balsavote. Balsavimas uždaromas. 25 už, 25 prieš, dviem susilaikė. Šis tekstas yra atmestas. Na kągi. On... Pereikime prie kito balsavimo vertinimo mechanizmo skirto tikrinti, kaip taikomas šiandieno sukūrimas. Atsiprašau, 60 e, metų įvykdymo patvirtinimas, es bendrasis biudžetas trečias skirsnis, nėra pakeitimų, todėl balsuojame už nuomonės projektą. Kas už, kas prieš, susilaiko. Mes balsuosime tik tai. Yra tik tai galutinis balsavimas, iš karto balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Prašome balsuoti, kolegos. Balsuojame dėl komisijos trečiojo skirsnio. Prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. 49 už, 1 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. Dabar nuomonės projektas dėl 60 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas dėl ES bendrojo biudžeto Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno. Pradėme balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 50 už niekas prieš vieną susilaiko priimta. Kitas nuomonės projektas dėl biudžeto įvykdymo, įvykdymo dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės 2010 metai. Biudžeto įvykdymas tik vienas balsavimas elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 48 už, 1 prieš, 2 susilaiko. Priimta. Kitas nuomonės projektas dėl 20 metų biudžeto įvykdinimo patvirtinimo ES pagrindinių teisų agentūra. Trys pakeitimai. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Elektroniniu būdu balsuojame už visą dokumentą. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 50 už vienas prieš niekas nesusilaiko priimta. Trečioji suomis projektas dėl Frontexo. Turime septynis pakeitimus. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, priim, atmesta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Bendras balsavimas elektroniniu būdu. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Įvyko klaida. Reikės balsuoti iš naujo. Prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. 49 už, 2 prieš, niekas nesusilaiko, sveikiname ponę Busutilį. Toliau. Nuomonės projektas 60 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europolas. Vienas pakeitimas. Kas už? Dėl pirmo pakeitimo balsuojame. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta elektroniniu būdu balsuojame už pakeistą tekstą, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 50 už, vienas prieš, niekas nesusilaiko, priimta. Kitas nuomonės projektas paruoštas ponio Zoma. Čia pakeitimų neturime, balsuojame elektroniniu būdu už visą tekstą, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 49 už, nieks prieš ir vienas susilaikimas priimta. Sveikiname ponę Zomą. Nuomonės projektas dėl 60 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Europos policijos koledžas. Pone Matijo paruošė šį dokumentą. Keturi pakeitimai. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikymai. Reikia patikrinti elektroniniu būdu, prašome balsuoti. Prašome balsuoti, kolegos. Baigiame balsavimą. 19 už, 31 prieš, 1 susilaiko atmesta. Antras pakeitimas. Už prieš susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame už visą dokumentą elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 48 už vienas prieš du susilaiko. Priimta. Sveikiname ponę Matijui. Nuomonės projektas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 2010 metai. Pranešėjas ponas Čekolino nėra pakeitimų. Balsuosime už visą pakeistą tekstą, balsuosime elektroniniu būdu. Prašome balsuoti. Balsavimas pradėtas. Baigiame balsavimą. 44 už, niekas prieš, 3 susilaiko. Priimta. Sveikiname poną Jakolino. man pranešė, kad buvo numatyta balsuoti dėl pono Koelio pranešimo, bet balsavimas buvo atidėtas. Norėčiau steikti žodį pranešėjui ponui Koelio. Kolegos, prašau drausmės. Prašau iš salės išeiti tyliai. Teskime. Ponas Koelio, ačiū, gerbiama pirmininkė. Norėčiau kolegoms paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Kodėl paprašiau, kad balsavimas dėl mano pranešimo būtų atidėtas. Pirmininkė kolegos, prašau iš salės išeiti, jeigu norite pasikalbėti. Mes taip negalime dirbti. Ačiū. Ačiū, ponia Koeliu. Ačiū. Norėčiau paaiškinti, germa pirmininkė, kodėl paprašiau atidėti balsavimą dėl mano pranešimo. Danija, kaip ir Mikantė šalis, mus atsiuntė laišką prašydama e, pradėti dėrybą su parlamentu dėl turinio. Todėl, manau, reikėtų mm, atsakyti teigiamai į prašymą užmėgsti dialogą. Tai reiškia, kad taryba nebalsuos dėl teisinio pagrindo pakeitimo. E, taryba nepradeda karo su parlamentu, manau, reikėtų atsakyti iš tą laišką ir pradėti dialogą. Todėl prašau atkelti balsavimą Libe komitete ir Strasbūro sesijoje. Pirmininkė, ačiū ponia Koelio. Einame prie kito darbo tvarkės klausimo, 16 klausimo Europos pabėgėlių fondas 2008-2013 metai. Kaip prisimenate, taryba atmetė paskutinį dokumentą. 2010 metais parlamentas priėmė savo dokumentą, bet jis buvo sugražintas į parlamentą 10 metų pabaigoje ir taryba E, vėl dėrėjosi. Šito dokumento kopija buvo išdalinta visiems na, e, parlamentarams. Pirmiausia, sutiksiu žodį ponui Tavareš, jis yra pranešėjas. Ar ponas Tavareš yra salėje? Pranešėjo kol kas nėra. Taigi suteiksime žodį, kadangi pranešėjo dar nėra, pirmiausia suteiksiu žodį komisijai, tada tarybai, o tada išklausysime pranešėjo. Prašyčiau komisijos atstovo, jis irgi dar netvyko. Ar komisijos vardu kas nors galėtų pasisakyti šio klausimu? Atsiprašau, germa pirmininkė, mes turime atstovą, bet norėtume pirmiausia išklausyti pranešėjo prieš pasisakydami. Pirmininkė, tada nėra kitos išeities, belieka padaryti trumpą kelių minučių pertrauką, o tada tęsime darbą. Minutės pertraukėlė, nes Šitą klausimą mes turėtume pagal darbo atvarkę svarstyti be 15.11. Girdėjau, kad pranešėjas jau pakeliui, jisai dirba ir kitame komitete, jam sunku suspėti iškarti du posėdžius. Taigi, palaukime. Pranešėjo. Okay. I think we can continue. Manau, galime tęsti. Sveiki atvykę, ponė Tavariš. Jums žodis suteikiamas iš karto. Aišku, pirmiausia, turėsime išklausyti komisijos ir tarybos. Ne, paskui atsiprašau, klausysimės komisijos ir tarybos. Taigi žodis jums. Ačiū, pirmininkė, atsiprašau, kad vėlavau. Uh, dalyvavau DRUA komiteto posėdėje, kur mes aptarėme žmogaus, teisės, politi, žmog, žmon, žmogaus teisų politikos peržiūros strateginės pasiekmes. Taigi negalėjau atvykti anksčiau. Kaip visi žino šiame komitete, kadangi m, mm, ties tuo dokumentu dirbome jau dviejus metus, Taisyklės reglamentuojančios Europos pabėgėlių fondo veiklą buvo rengiamas jau dviejus metus, buvo priimti įvairūs pranešimai, taip pat buvo patvirtintas bendras pabėgėlių perkelimo Europoje fondas. Vyko daug debatų šią temą, daug rezoliucijų buvo patvirtinta. Tai yra be galo svarbus dokumentas, kuris liečia žmonės gyvenančius pabėgėlių stovyklose, tuos, kurie, kurių gyvybei kilo pavojus prieš atvykstant į pabėgėlių stovyklas. Ir tas pavojus vėl gali iškilti, jeigu laiku nesurasime sprendimo tiem žmonėms. Nors Tai yra dokumentas liečiantis žmonės atsidūrusius pažeidžiamose situacijose, tačiau ruošiant šį dokumentą kilo nemažai problemų. Neretai mm, vyko ilgo, ilgos labai diskusijos dėl įgyvendinančių aktų, deleguotųjų aktų, mm, procesas strigo, taip pat iš tarybos pusės pasigėdome veiksmų. Tačiau džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad dabar taryba tų veiksmų jau ėmėsi. Taip pat džiugina tai, kad užmėgsti geri darbiniai santykiai su pirmininkaujančia Danija, pasiekta tam tikra pažanga. Frakcijų šešėliniai pranešėjai tikriausiai žino, kad reikėjo pasitelkti visą vaizduotę, šių dviejų metų bėgėje, kad galėtume surasti kokį nors pakaitalą deleguotisiams aktams, pasitarę su pirmininkavusią Vengriją. Pateikėme, tarybą, pateikėme parlamento pasiūlymą. Deja, jį nebuvo atsižvelgta. Dabar esame pateikę pasiūlymą pirmininkančiai Danijai. Šis pasiūlymas mano galva atsižvelgia į dvilybę Europos pabėgėlių programos prigimtį. Iš vienos pusės Europos pabėgėlių fondas skirtas humanitariniam tikslui vykdyti padėti labiausiai pažeidžiamiems pabėgėliams. Parlamentas perėjo nuo aiškių labai apibrieštų. E, e, parlamentas pateikė pasiūlymą labai aiškiai apibriežti įvairias pabėgėlių kategorijas ir džiugu, kad taryba tam pritarė. Šis fondas yra politinis e, įrankis, svarbus įrankis tarp visų kitų įrankių uh, E, pasitarnausiantis imantis veiksmų konfliktų regionuose ir e, užsienio politikos prasme. Jeigu ES tektų veikti strategiškai, perkeliant pabėgėlius, svarbu pagalvoti apie strateginius veiklos regionus. Aišku, tam tektų pakeisti prioritetus, bet kartais tai padaryti reikia. Aš nesileisiu į diskusijas dėl regioninių prioritetų, nes jau jos vyko ne kartą. Taryba jų nepakeitė, tiesiog pridūrė priedą su regioniniais prioritetais įtraukdama svarbiausius pasaulio regionus, kur ES veiksmai yra svarbiausi. Tarybos dokumente yra trys dalykai, kurie mums kelia didžiausią nerimą, kuriuos aptariau su šešėliniais pranešėjais, iškėliau frakcijų susitikimuose. Tai yra 3 plus 1. Taigi Pirmiausia, trys tie aspektai. Humanitarinėse kategorijose parlamentas pirmojo sprendimų prieimimo procedūroje įterpė vieną kategoriją, kuri mūsų galva yra labai svarbu. Tai yra e, žmonės išgyvenę smurtą ir kankinimus. Tai yra svarbi pažeidžiamų žmonių kategorija ir ji turėtų būti vienas iš mūsų humanitarinių prioritetų. Šį klausimą dar turėsime aptarti su taryba ir komisija būsimajame trilogė. Kai dėl regioninių prioritetų, tarybos priedė yra keli regioniniai prioritetai. Šie prioritetai taip pat atitinka jungtinių tautų vyriausio pabėgėlių įgaliotinio prioritetus. Svarbiausia kėlė klausimai, e, be kita ko buvo susiję ir su Irako pabėgėliais. Ne visi Irako pabėgėliai yra irakiečių kilmės, tai yra nedidelė populia, yra ir nedidelė, bet labai pažeidžiama palestiniečių gyvenusių Irake uh, grupė, jie juos labai žiauriai persekio dėl etinių ir politinių priežasčių. Dabar jie yra tai, stovykloje Sirijoje, mes taip pat ten lankėmės, ji turėjo būti uždaryta dešimtais metais, bet dar nėra uždaryta. Taigi mums tai yra be galo svarbus dalykas. Būtent, kad būtų plačiau apibriešta Irako pabėgėlių kategorija. Dar vienas svarbus klausimas, kurį kėlė tam tikros frakcijos, o ypač MPP buvo susijęs su regioninės apsaugos programomis. Pavyzdžiui, Džežerų regionas, Tanzanija, Rytų Europa, Baltarusija, Moldova, taip pat Afrikos ragas, Džibutis, Kenija, Jemenas ir Šiaurės Afrika, Egiptas, Libija ir Tunisas. Taip pat parlamento delegacija e, lankėsi Tunise, e, lankėsi pabėgėlių stovykloje, Šušos stovykloje ką tik prieš kelias dienas. Šios regioninės apsaugos paga, programos turi, būti, turi atsispindėti galutinėme tekste. Taigi tai būtų ta trečioji problema, kaip minėjau, yra trys ir viena problemos. Taigi šią, šią pro problemą reikės dar aptarti su taryba ir komisija trilogė. Paskutinis tas plus vienas aspektas, kuris mums kelia nerimą. Šios procedūros, šio proceso pradžioje mums kilo techninio pobūdžio problema. Iš pradžių rėmėmės 79 straipsnių 6G dalimi sutarties susijusių su bendrais tarybos veiksmais, valdant migracinius srautus ir kuriant prieglapšio politiką, o taip pat 80 straipsnių solidarumu tarp šalių. Taigi toks buvo mūsų išeities taškas. Dabartinėme tarybos siūlomame tekste 80 straipsnių iš vis nėra. Parlamentas laikosi nuomonės, kad Europos pabėgėlių fondas yra skirtas solidarumui ne tik pabėgėliams, bet ir tarp valstybių narių, kalbant apie šiuo atveju pabėgėlių perkelimą ir jo valdymą. Tai yra problema, kuri mūsų nuomonė yra svarbi. Turbūt visi sutiks, kad šis dokumentas yra susijęs su solidarumu ne tik išorėje, bet ir tarp valstybių narių. Manau, kad galėsime išspręsti šią problemą. Džiaugiuosi galėdamas dar sėki pakartoti, kad be ilgalaikio bendradarbiavimo su komisija, kurio aišku kartais reikėjo ieškoti labai pasitelkti labai e, plačią vaizduotę, kad surastume įvairius sprendimus, užmesgėme puikius darbinius santykius su pirmininkaujančia Danija. Ir manome, kad einame teisinga kryptimi. Baigdamas norėčiau dar pasakyti, kad ne tik džiugu, kad galiausiai radome tą teisingą kryptį, bet e, ir kad labai skubiai tai reikėjo padaryti. Šalis e, pradės įsipareigoti nuo gegužės mėnesio remiantis pabėgėlių skaičiumi atvykstančių jų, šal, jų teritoriją. Ir jeigu norime, kad jos galėtų pasinaudoti naujosiomis taisyklėmis, įskaitant ir papildomas lėšas, ir kad valstybės galėtų pradėti renkti savo perkelimo programas. Turime veikti greitai. Ir dėl to sutarė visos trys institucijos. Žinome, kad šis procesas be galo užtruko, o problema yra be galo svarbi ir kritinė. Tačiau visi bent jau su, susitarėme, kad reikia imtis veiksmų greitai, kad galų gale galėtume priimti galutinį sprendimą. Šiandien po piet vyks trilogas. Ir man reikia, kad jūsų komitetas man suteiktų įgaliojimus dėrėti su taryba ir komisija kalbant apie tas, tas problemas, kurias aš ką tik paminėjau. Ačiū, ponė Tavarėš, laiko mums lieka nelabai daug, nes atvyksta ponė Reding 11 valandą. Taigi dabar kreipiuosi pirmiausiai į komisiją, ponė Smith, o paskui į tarybos atstovą. Taigi komisijai žodis. Uh, uh, I... Dėkuoju. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad uh, mes džiaugiamės, kad uh, Iš esmės, mūsų nuomonės e, sutampa. Šis e, dosie yra labai svarbus ir džiaugiamės, kad e, galime būti tikrai, jog mums pavyks susitarti, kadangi visos suinteresuotos šalis nori, kad būtų laiku susitarta dėl bendros pabėgėlių perkelinimo programos. Aš norėčiau kai ką pataisyti. Iki e, gegužės pirmos dienos reikia užbaigti įsipareigojimų prisėmimui, įsipareigojimus prisėmimui skirtą laiką. Taigi iki to laiko reikės baigti dėrybas. Ir mes tikimės, kad e, e, trilogas sugebės surasti bendrą sprendimą. Dėkoju. Dabar tarybos vardu Kristina Volt. Taryba teigiamai vertina ponio tavarės iškiltus klausimus. Tik vienas dalykas, kurį galiu pasakyti, kad tai yra tai, kad mes neturime savo nuomonės taryboje šiuo metu. Mes suprantame, kad tačiau, kad reikia dirbti greitai ir mes norėtume iki gegužės pirmosios užtikrinti, jog būtų prisimti visi įsipareigojimai. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį EPP pranešėjai ponui Papa Nikolau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tik tai porą pastabų. Pradėjome dirbti e, šiuo klausimu 2010 metais, šiandien jau yra 2012. Įvyko, man atrodo, trys e, svarstymai plenarnėme posėdėje. ir žinome, kad šis klausimas yra įstrigęs. Pabėgėlių perkelimas e, tai buvo dosie, kurį mes e, pirmasis dokumentas, kurį svarstėme po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Ir tuomet kalbėjome apie tai, ką reikėtų daryti. Pabėgėlių perkelimo e, dosie yra labai svarbus. Jei mūsų piliečiams neaišku, ką mes e, čia veikiame, tuomet negalime, negalime didžiuotis savimi. Todėl turime tęsti darybas. Ir e, net jeigu darybos ir pavyks, ši programa galės veikti tik tai vienerius metus iki 2013 metų, nes nuo 2013 metų įsigalios naujoji daugiametė finansinė programa ir tai reiškia, kad viską turėsime pradėti iš naujo. Uh, Taigi tikim, reikėtų tikėtis, kad viskas spėsime užbaigti ir kad viskas vyks sėkmingai. Mes pritarėme pranešėjui, ponui Tavariš. Ir tikimės, kad ši ilga procedūra bus laiku baigta. Iš šedau. Dėkoju. Aldė, šešinė pranešėja, Nadė Kirš. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai Rui Tavarėš už jo, už jo darbą ir jo ištvermę. Nes, kaip kolegos jau minėjo, šis klausimas e, svarstomas ir rengiamas jau ilgą laiką. Ir tikiuosi, kad mes galėsime netrukus užbaigti šį ilgą procesą. Taigi mes, liberaldemokratai, remiame ponę Tavarėš ir remiame jo poziciją darybose. Ponas Brons. Taip, mes jau girdėjome, kad buvo kalbama apie pabėgėlius iš Egipto, Tuniso ir Libijos. Nagi, norėčiau priminti, kad visose šiuose šalise įvyko demokratiniai pokyčiai. Ar šie po, pabėgėliai atvyko į Europą prieš, iki tų įvykių, ar po to? Nes galbūt jie norėtų sugrįžti į savo šalį tam, kad apgintų joje demokratiją. Ir, o jeigu jie atvyko pas mus jau po įvykių, taigi kodėl jie turėjo palikti savo šalį, gal jie nenorėjo tos demokratijos. Tai irgi klausimas, kurį ES turėtų pasvarstyti. Būtų buvo paminėta, kad atvyksta pabėgėliai ir iš Irako ir kad ne visi jie yra irakiečiai, kad kai kurie iš jų yra Iraką patekę iš kitur. Tai kur yra tas kitur? ir ar iš tikrųjų turime rūpintis jų perkelimu į Europą. Kai kalbame apie Iraką, turime nepamiršti, jog šie pabėgėliai buvo priversti bėgti dėl to, kad JAV, Junktinė karalystė ir kitos šalės pradėjo žiaurų kraugerišką karą. Ir apie tai gal turėtume pagalvoti itin atidžiai dabar, kai kalbame apie tai, kad gal reikėtų mums įsikeišti ir į Iraną. Prašyčiau visų, kas toliau kalbės, kalbėti labai trumpai. Pone Ernst. Äh, Rui Tavares ähm, in seinem Anliegen und auch in den drei Punkten. Und ich kann nur eines sagen. Liebe Kollegen trims klausimams, apie kuriuos jis kalbėjo. O kolegoms taryboje aš norėčiau pasakyti, jog mums šio dokumento reikia kuo skubiau, todėl prašyčiau baigti darbą taip pat gan greitai. Dėkuoju, dėkuoju ponas Alfano. Ne, nenorite pasisakyti gerai, tuomet galiu pasakyti, kad išklausę pranešėją, šešėlinės pranešėjus galime teikti, jog mes galime suteikti pranešėjui mandatą pradėti pirminės darybas su taryba dėl mūsų pirmojo, per pirmąjį svarstymą pareikštos pozicijos labai svarbu būtų užtikrinti, jog būtų atsižvelgta į šio dokumento rengimo grafiką ir tam, kad valstybės narės galėtų prisimti įsipareigojimus iki 2013 metų pagal pakeistą į pakeitimą, šis tekstas turėtų būti patvirtintas plenarinėme posėdėje per antrąjį kovo mėnesio plenarinį, antrąją plenarinę sesiją. Ir taip pat aš norėčiau paprašyti, kad jūs leistumėt uh, komitetui parašyti laišką Korepero pirmininkui pagal bendros deklaracijos dėl praktinių darbo pagal bendro sprendimo procedūrą nuostatų 18 punktą. Ir šiame laiške mes, šiuo laišku mes jį informuotume apie siekimą susitarimą. Tai yra tuo atveju, jeigu dėrybos bus sėkmingos. Taip, ponė pirmininkė, mane Gabrielė Šmit e, pataisė. Iš tikrųjų, iki gegužės pirmos dienos reikės, prisimti, e, reikės užtikrinti, kad valstybės narės prisimtų e, visus įsipareigojimus ir tai reiškia, kad mes turėsime baigti darbą kitos dienos. Ir norėčiau Jums pasakyti, kad kai mes kalbame apie Libiją, Tunisą ir Egiptą, mes pirmiausia kalbame apie pabėgėlius iš pabėgėlių stovyklų. Ir uh, asmenys esantis tose stovyklose ne visuomet yra Libijos, Egipto ar Tuniso piliečiai. Ir nepamirškime, kad e, perkelimo e, laukia maždaug šimtas tūkstančių asmenų, o mes Europoje e, su perkeliami tik tai apie ket, kiek daugiau nei 4 tūkstančiai, tai yra patys pažeidžiamiausi asmenys. Pirmkė, dėkoju visiems ir perduotų pirmininkavimą komiteto, komiteto pirmininkui. That's the best thing to do. willing to. Thank you for your understanding. Ačiū už supratimą, turėjau sutvarkyti netidėliotinus reikalus. Džiugu Jūs matyti vėl komitete, komisarė Reding, žodis Jums. Dėkoju pirmininkė, gerbiami nariai. Atėjo laikas peržiūrėti mūsų bendrus pasiekimus ir pakalbėti apie darbą, kuris mūsų laukia. Kaip žinote, 2011 metai buvo labai darbingi. Krūvas dokumentų. Padėjau jums ant stalo ir mūsų laukia dar labai intensyvus darbas. Žinau, kad jūsų komitetas dirba ruoždamas svarbes apčiuopimas iniciatyvas mūsų piliečiams. Pradėsiu nuo paskutinio dokumento, kuris buvo pasiūlytas. Tai ES duomenų apsaugos pasiūlymas sausio mėnesį pasiūlytas. Pagrindinis tikslas yra sustiprinti duomenų apsaugos pagrindą. Mes norime, kad piliečiai valdytų, kontroliuotų savo asmenius duomenys, ypač internetinėje erdvėje. Nes, kaip žinote, 1995 metais e, buvo patvirtinta paskutinė direktyva, kuri dabar galioja, o tada internetas buvo visiškai kitoks. Taigi, kaip mes galime apsaugoti asmenis, uh, E, ir aiškiai pasakyti, kad asmeniniai duomenys priklauso asmeniui. Jeigu žmogus pateikia savo asmeninius duomenys, jis turi būti informuotas, ką įmonė su šiais duomenimis darys. Jis turi pritarti tam, ką įmonė su jais darys. E, skaidrumas turi būti pagrindinė taisyklė. Taip pat jis turi turėti galimybę atsijimti savo duomenis, tai vadinama e, duomenų e, pernešimu, perkelimu. Ta pati jau e, kalbėjome ir kalbėdami apie telefono paslaugas, kai galima persikelti savo telefono numerį. Taigi gali atsijimti savo duomenis, perduoti kitai įmoniai arba turėti teisę būti pamirštam. Įmonės privalo daryti viską, kad duomenys būtų saugus, bet jeigu kas nors atsitinka, jos privalo pranešti apie pažeidimus. Negali būti taip, kad e, duomenys pametami, jie netenkami, o asmuo tik tai vėliau atsitiktinai apie tai sužino. Taigi čia tik tai kelios pastabos apie asmens duomenų apsaugą. Mes harmonizuosime įstatyminę bazę, vienas įstatymas, vienos, vieninga nuostata, vieningas, vieninga sistema. Nacionalinis e, priežiūros institutas bus tas, kuris taikys visas nuostatas ir nacionalinė priežiūros institucija rūpinsis uh, asmens duomenų panaudojimu tada, kai atsitiks kažkokia problema, nesvarbu, kokios, kur ta įmonė yra įsi, įsikūrusi Europos Sąjungoje. 2010 metais vos pranešimas e, komentavo E, šitą temą ir labai džiaugiuosi, kad dabar, kai reglamentas vėl padėtas ant stalo, jūs iškart reaguojate ir pradedate darbą. Kovo 19 dieną vyks duomenų apsaugos konferencija Vašingtone. Kiek žinau, jūs, kai kurie iš jūsų dalyvausite Vašingtone šioje konferencijoje, tai labai svarbu. Uh, pasikalbėti apie duomenų mm, apsaugą su mm, Amerikos valstijų mm, vyriausybė ir taip pat e, verslo atstovais. Kaip žinote, su jais e, mes. Su JAV mes deramės dėl skėtinio susitarimo dėl e, duomenų apsaugos ir aš visada pranešu lybė komitetui apie e, visus pasiekimus 2011 e, metų lapkričio mėnesį po viršūnių susitikimų taip pat pranešiau apie paskutinius pasiekimus. Visada aiškiai sakydavau, kad Europoje asmens duomenų apsauga yra prievolė, nes tai yra įrašyta ir numatyta ES steigimo sutartyje ir pagrindinių teisų hartijoje. Todėl labai svarbu susitarti ne tik tai dėl to, kaip bus dalinamasi, keičiamasi duomenimis tarp JAF ir ES, bet ir kaip bus tie duomenys apsaugomi abiejose Atlanto pusėse. Aš toliau jums, jūs informuosiu apie mūsų pasiekimus. Baudžiamasis teisingumas Direktyva dėl teisės į informaciją baudžiamosiose procedūrose mm, buvo priimta, tai labai svarbu. Mūsų piliečiams tikiuosi, kad panašių rezultatų galima tikėtis ir teis, dėl teisės į e, advokatą. Pona Antonesku, ponas Albrecht pareiškė savo nuomonę ir atrodo, kad mūsų požiūriai yra gana artimi. E, Galiu patikinti, kad komisija stengiasi numatyti kuo aukštesnius apsaugos standartus e, apkaltintiems, įtariamiesiams asmenims. Išklausėte e, Danijos teisingumo ministro, jis lankėsi jūsų komitete, jis kalbėjo apie Europos ty, teisminio tyrimo orderį ir sakė, kad tai yra vienas iš prioritetų e, Danijai pirmininkaujant. Manau, kad labai svarbu, jog pagrindinės teisės ir efektyvus tyrimas eitų ranka rankon. Tai yra pusiausvėra, kurios reikia siekti. Esu tikra, kad įmanoma to pasiekti ir džiaugiuosi jūsų ir Danijos kaip pirmininkausios valstybės pastangomis to pasiekti. Žinau, šiandien jūs kalbėjote apie ponios Romero Lopes ir ponios Parvanovos pranešimą dėl minimalių nusikaltimo aukų teisų standartų. Galiu patikinti, kad visos nusikaltimo aukos visoje Europos Sąjungoje e, joms yra taikomos pagrindinės minimalios teisės, jos yra E, su jais yra elgiamasi kaip su individais. Ir šis dokumentas yra ypatingai svarbus, kad pagerintume bendrą pasitikėjimą Europos teisingumo srityje. Čia pridėčiau ir apsaugos priemonės, ir bendro pripažinimo principą. Čia norėčiau pasveikinti ponę Romero Lopes ir poną Pervanovą už šį pranešimą. Jame randu labai įdomių punktų. Aš daugumą jų remiu. Beje, padėkosiu už tai, kad jūs kalbate apie vietinės valdžios institucijas, kurios gali prisidėti pagerindamos nusikaltimo aukų padėtį. Manau, tai yra labai svarbus elementas. Dėl aukų ir procedūrinės teisės. Čia šiais metais naujų pasiūlymų nebus pateikta, nes manau, kad pirmiausia svarbu ištobulinti ir įgyvendinti jau pateiktus pasiūlymus. Taigi 2013 metais pateiksiu naujų pasiūlymų. Tai bus Europos piliečių metai. Metai, kai parlamentas ir taryba turės priimti remdamiesi, e, sprendimą remdamiesi tuo pasiūlymu, kurį pateikiau pernai. Jūs žinote, kodėl aš pasiūliau, kad šie metai būtų Europos piliečio metai, Mes norime, kad piliečiai žinotų, jog Europos pilietybė yra ne šiaip savoka, o im, savoka turinti labai konkretų turinį, teisų turinį, pilietinių teisų turinį. Todėl norėčiau, kad iškart pradėtumėm dirbti ruošti šiems metams, kad jie mūsų neužkluptų netikėtai, jau dabar turime pasiruošti, kad 13 metais galėtumėm pasinaudoti e, tą progą kalbėti apie piliečių teisės. Taip pat norėčiau, kad tais metais mes gautume iš piliečių e, informacijos apie kliūtis, kokių kliučių jie turi, kad galėtų gyvendinti savo teisę ir kad galėtų džiaugtis mm, Europos pilietybės e, teisėmis. Taigi kitas pil... pranešimas susijęs su pilietybė bus susijęs ir su 13 metais kaip piliečių metais. Kalbėdama apie piliečius, apie Europos pilietybę, norėčiau prisiminti labai e, jautrę Europos piliečių dalį, tai yra Romus. Kaip žinote, 11 metų birželio mėnesį buvo pasirašyta, taryba pasirašė visi vadovai, visų šalių vadovai pasirašė dokumentą, įsipareigodami vykdyti nacionalinės iniciatyvas tam, kad integruotų šią pažeidžiamą visuomenės dalį. Ačiū už jūsų prisidėjimą, tai buvo labai svarbus indėlis. Prisimenu, panu Džaroką e, pranešimą e, tema apie, apie Romų integracijų strategiją. Tai iš tikrųjų labai svarbi tema, ten buvo kalbama ir apie e, būstą, būstą švietimą sveikatos apsaugą. Tarybos išvados pabrėžė jos svarbą. Dabar valstybės narės e, ruošia nacionalinės strategijas. Ir iki šiol jau gavau 22 nacionalinės strategijas. Jei valstybės narės, penkios valstybės narės, kurios dar neatsiuntė šitų dokumentų, pranešė oficialiai, kad vasario mėnesį komisija gaus jų strategijas, tada iki 12 metų balandžio mėnesio mes galėsime paruošti ataskaitą ar pranešimą apie visus 27 e, planus. Po to kovo mėnesį bus surenktas bendras forumas apie Romų įtrauk, įtraukimą į visuomenę, į integravimą į visuomenę. Ten dalyvaus įvairiausi socialiniai partneriai ir jūsų dalyvavimas šiame renginyje taip pat labai svarbus. Tikimės, kad pranešėjas dalyvaus, pranešėja dalyvaus, matau, jinai linksi pritarė, kad dalyvaus. Šiame kontekste jūs puikiai žinote, kokia svarbi ketvirtųjų metų laisvo judėjimo direktyva. Kai ši direktyva bus pilnai gyvenita visose valstybėse narėse, kada bet koks pilietis, bet, bet kokio visuomenės sluoksnio, bet kokios, iš bet kur kilęs pilietis turės teisę laisvai judėti. Tikriausiai prisimenate, kaip kovojau su Prancūzija šią temą. Prancūzija peržiūrėjo savo nacionalinę teisę, kuri dabar galioja. Kovodama su Prancūzija įsigilinau ir kitų valstybių narių elgesį ir pastebėjau, kad yra daug valstybių, kurios netinkamai įgyvena 2004 metų laisvo judėjimo direktyvą. Taigi pradėjau tai, kas pas mus vadinama dialogu o tai praktiškai reiškia spaudimas valstybės narės daryti tai, ką jos teisiškai privalo padaryti. O kai buvo, tais atvejais, kada nebuvo tai padaryta, aš inicijavau sankcijas, nes norime, kad laisvas judėjimas būtų tikrovė. Nes kur yra įsipareigojimai, o kur teisės? Visada tos svarstyklės reikia, reikia surasti balansą. ES institucijos turėtų būti pavyzdingai vykdančios, gyvenančios pagrindinės teisės, ne tik tai valstybės narės, bet ir institucijos. Būtent todėl labai svarbu, kad įstatymų kūrybos procese pagrindinių teisų hartyje būtų uh, įgyveninta, ją būtų atsižvelgta. Žinote, tai garsusis 51 straipsnis yra Hartijoje, kur kalbama apie tai, kada e, įgyvenimą, kada atsižvelgiama į Hartiją, būtent tada, kada ES kūrė įstatymus ir tada, kai jie yra įgyvendinami valstybėse narėse. E, Mes pabrėžiame kiekvienos institucijos vaidmenį atsižvelgti į pagrindinės teisės, kada yra siūlomi e, nauji teisės aktai. Komisijoje mes turime pagrindinių teisų, tokį kaip ir sąrašą, kurį peržvelgėme kas kartą, priimdami bet kokį teisinį sprendimą. Ne tik tai tuos, kurie susiję su piliečių teisėmis, bet ir tuos sprendimus, kurie susiję su finansais, su ekonomika ir panašiai. Kitas metinis pranešimas apie hartijos įgyvendinimą yra numatytas komisijos pateikti e, kovo pabaigoje tam, kad mes neatsiliktumėm nuo to darbo ritmo, kuris numatytas Lisabono sutartyje ir tikiuosi jūsų bendradarbiavimo šios srityje. Žinau, kad ponia Klasikova Benova, e, e, atrodo, imsis šio darbo. Tav yra programos. Lapkričio 15 komisija priemė du pasiūlymus dėl teisingumo programos ir dėl piliečių programos 14-20 metams ten bus numatytos finansavimas mūsų politiniams prioritetams. Mes supaprastinome e, programas tam, kad gautumėm daugiau pridėtinės vertės. Kol kas 14-20 e, metams mūsų biudžetas yra stabilus. 911 milijonų eurų. Tai ir daug, ir nedaug. Bet tikiuosi, kad e, per daug mes nediskutuosime apie tai, kiek visgi tų pinigų turim. Kągi mes darysime? E, finansuosime um, darbo saukomis, integraciją, Europos um, asmens duomenų apsaugos, um, nuostatų įgyvendinimą. Um, kova, kova prieš diskriminaciją, bet kokiu pagrindu šitas e, darbas su nevyriausiamis organizacijomis tęsis toliau. Galiausiai Vengrijos klausimas. Žinau, jūs šiandien po pietų rengiate klausimą apie Vengriją. Taigi smulkiai nekalbėsiu, nes jūs turėsite galimybę viską smulkiai aptarti klausimo metu pirmininkas Barozo ir aš pati sužinojo, me, nusintėme tris laiškus, du teisingumo srityje, vieną susijusi su Oli Rens e, kompetencijomis dėl centrinio banko. Taip pat nusinčiau dar vieną laišką, e, klaus, užduodama klausimą apie e, teismų nepriklausomumą, teismų sistemą, e, apie ankstesnį e, aukščiausio teismo pirmininko, jo, jo kompetenciją ir panašiai. Mes dirbome, stengiamės dirbti labai greitai, ta pagreitinta procedūra kad iki vasario 17 gautume atsakymus. Mes e, žengėme labai konkrečius žingsnius paremtus e, teisinę analizę šitų klausimų ir esame tikri, kad Vengrija pateiks atsakymus apie tai, kokias reformas žada gyveninti. Pirmininkas Barozo sutikęs, susitikęs su ministru pirmininku irgi apie tai kalbėjo. Taigi tiek pirmininkė norėjau pasakyti kaip įžanga. Ačiū, komisarė Reding, pirmininko pavaduotoja Reding. Ačiū už šį pristatymą apie planus kaip bus dirbama teisingumo srityje. Dabar e, mūsų parlamentarai e, pasisakys, pirmiausia, koordinatoriai, tai bus pirmas raundas, bet man pranešė, kad, kad e, Lenkijos televizija norėtų pafilmuoti mūsų komiteto posėdį, tiesiog keletą kadrų, aš turėčiau paklausti parlamentarų, ar jie prieštarauja. Jei neprieštarauja, tada leisime televizijai pafilmuoti mūsų posėdį. Jeigu niekas neprieštarauja, kaip suprantu, tikriausiai jie gali įeiti į salę ir pradėti darbą. Jeigu niekas neprieštarauja, tada sutikėme žodį pirmiausia Simonui Busutil Žodis Jums. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir vicepirmininkiai už pristatymą, už jos darbą ir už tai, kad pradėta įgyvendinti Stoholmo programą. Pradėsiu nuo pastabos apie Vengriją, kadangi Europos parlamente šiandieną Vengrijos diena. diena. EPP e, jūs visiškai palaiko ir taip pat visa komisija palaiko jūsų veiksmuose Vengrijos atžvilgių. Žinote, kad Vengrijos valdanti partija yra EPP e, šeimos partija ir dėl to dar labiau norėtųsi, kad ši šalis laikytųsi visų taisyklių. E, mes tikrai atkreipiame dėmesį, kad jūs pradėjote pažeidimo procedūrą trijose sritise ir um, Vengrijos ministras pirmininkas net ir plenarinėje mūsų parlamento sesijoje pasakė, kad viskas, ką Vengrija turės padaryti, užtikrindama, kad jos teisės aktai visiškai atitiks ES teisę, bus padaryta. Taigi su jumis kartu lauksime atsako iš Vengrijos vyriausybės ir tų pakeitimų, kurie turi būti atlikti. Taigi mes jūs dar sėki, patikinu, palaikome visame jūsų darbe. Tikiuosi, kad ši diskusija vyks subalansuotai ir nuosaikiai. Jei šalis netlieka savo pareigų pagal ES teisę, tuomet egzistuoja atitinkamas procesas, galimybė pradėti pažeidimo procedūrą ir mes turėtume laikytis šios procedūros, o ne pradėti steigti visokiausius viešuosius tribunolus, kurie nieko gero neduos, išskyrus, kad politinį aistrų kurstimą. Dabar pereinu prie kitų jūsų paminėtų klausimų. Norėčiau priminti, kaip kad ir jūs padarėte vakar Wall Street Journal leidinyje, kad vakar buvo 20 metų nuo to laiko, kai įsigaliojo Maastrichto sutartis. Be euro projekto ji davė pradžią taip pat ir Europos pilietybei. Ir būtent apie Europos pilietybę aš ir norėčiau pakalbėti. Žinome, kad daug kas jau padaryta per pastarosius 20 metų šioje srityje. Tačiau dėja labai maž, žmonės labai ne, menkai suvokia, kokios yra Europos piliečių teisės. Ir galbūt reikėtų dar papildyti šias egzistuojančias teisės naujomis teisėmis. Taigi mano klausimas jums, kokią viziją jūs puoselėjate įsivaizduodama galimybės dar sustiprinti Europos piliečių teisės? statusą per ateinančius metus, ypač atsižvelgianti tai, kad kiti metai bus Europos piliečių metai, o taip pat ir į tai, kad dabar kyla di dideli pavojai pažangai šioje srityje. Pagalvokime vien tik apie diskusijas dėl Šengeno. Nes Šengenas, Šengeno laisvo judėjimo zona yra vienas iš apčiuopiamiausių Europos piliečių teisų pavyzdžių. Pagalvokime apie vizas. Mes juk turėtume laikytis bendros vizų politikos, tačiau visa eilė trečiųjų šalių ir toliau diskriminuoja kai kurių Europos valstybių narių piliečius vizų poli, savo vizų politikoje. Tai taip pat turėtų būti įtraukta į mūsų piliečių lūkesčių sąrašą. Būtent, kad jų pasuose turėtų būti pastebėtas ne tik jų šalies pavadinimas, bet ir ES pavadinimas. Ačiū. T Toliau e, e, e, socialistų vardu ponė Botko. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir aš norėčiau šiltai padėkoti komisijos nariai už jos įžangą. Aš luktelsiu minutėlį, nes man atrodo, kad jūs nemokate olandiškai. Gerai, dabar bus geriau. Taigi, tęsiu. Aš turiu pirmiausia klausimą. Jūs kalbėjote apie labai svarbius klausimus, apie labai svarbias temas pavyzdžiui, apie duomenų apsaugos direktyvos peržiūrą. Ir ši direktyva mus labai domina. Taigi mano pirmasis klausimas yra susijęs su nusikaltimo aukų dokumentų paketu. Pirmiausia, Europos e, parlamentas norėtų dalyvauti darybose, 2013 metais jūs ketinate pateikti naują pasiūlymą. Ir šiame naujame pasiūlyme. Ir ar šiame pasiūlyme bus pasiūlyta parengti direktyvą dėl nusikaltimų vykdomų smų lyties pagrindų. Antras dalykas. Jūs daug ką darėte, kad būtų tinkamai taikoma pagrindinių teisų hartija ir aš visiškai jams pritariu ir remiu jūsų veiksmus. Kalbėjome taip pat ir apie darbuotojų galimybės laisvai judėti. Mus taip pat domina ir homoseksualių porų teisės, jų teisė tuoktis. pagrindinių teisų hartyje užtikrina visas e, šias teisės, tačiau valstybės narės nesima jokių veiksmų tam, kad perkeltų šias nuostatas į nacionalinius teisynus. Ar ketinate jūs e, į tai reaguoti ir ar ketinate rūpintis homoseksualių porų teisėmis? Toliau Praeitais metais parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje reikalavo, kad lytinių būdų perdodamos e, lyg... Kalbama apie transvestitus ir jų teisės. Ar jūs ketinate pateikti iniciatyvą skirtą šiai žmonių kategorijai? Nes to reikalauja Europos parlamento dauguma. Toliau. kovos su e, diskriminacija horizontalioji direktyva. Jūs sakėte, kad naujoje darbo programoje, kurią jūs pristatėte lapkričio 15 dieną, yra numatyta kovoti su diskriminacija dėl amžiaus. Tai yra puiku. Aš remiu jūsų veiksmus, tačiau manau, kad geriausia pasi... būtų priimti direktyvą šiuo klausimu. Toliau, šešta mano pastaba. pastaruoju metu skelbiama nemažai pranešimų apie tai, kad dešinieji ekstremistai Vokietijoje ir kitur vis aukščiau kelia galvą ir žinoma, kad Vokietijoje net buvo pradėtas tyrimas dėl to. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums netrodo, kad šie ekstremistai kelia grėsmę mūsų pagrindiniams teisėms? Ar buvo pradėtas tyrimas šiuo klausimu, tyrimas, e, kuriuo metu būtų ištirta, kokios yra dešiniųjų ekstremizmo tendencijos šiandienos Europoje? Tai tiek mano klausimų ir su nekantrumu lauksiu jūsų atsakymų. Yes, please. Thank you. Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponė komisarė už labai išsame pagrindinių teisų ir pilietybės apžvalgą. Turbūt visi sutiksime, kad gyvename įvairiausių krizių laikais. Finansų krizė sukėlė socialinę ir politinę krizę ir mano nuomonė daug labiau gazdina, kai suvoki, keliaudamas po įvairias valstybės narės, kad egzistuoja prarastoji karta, jaunuoliai be darbo, be vilties, be pasitikėjimo politinėmis sistemomis. Tai yra susiję ir su pilietybė. Pasitikėjimo ir tikėjimo trūkumas tarp piliečių yra dar labiau gazdinantis nei ekonomikos krizė. Turbūt visi sutiksime, kad Europoje šiandieną įsigali ir pagrindinių teisų krizė ir mes linkę pamiršti, kad ES nėra turgus, tačiau pirmiausia tai vertybių sąjunga. Mūsų pasitikėjimui kyla pavojus. Mes visi jumis žavimės, jumis ir jūsų tikrų nesuvaidintų pykčių dėl masinių Romų deportavimų iš Prancūzijos. Tomis kritinėmis savaitėmis ir mėnesiais, kai matėme kitas pažeidžiamų žmonių grupės Vengrijoje, praėjusiu metu gruodžio pirmą dieną buvo priimtas įstatymas, pagal kurį žmonės miegantis laukia, vargšai pažeidžiami žmonės buvo pradėti teisiškai persekioti už tai, kad gyvena skurde. Mano galva, tai be galo ciniškas ir gazdinantis požiūris, kurgi mes einame, kur eina mūsų sąjunga. Man būtų buvę smagu išgirsti jūsų poziciją, priimant tokį įstatymą. Vengrijoje Vakar kartu su kolega šiame parlamente pirmininkavau seminarui apie benamius Europoje. Nėra jokios statistikos apie skaičius, bet maždaug nuo 3 iki 5 milijonų, manoma, Europoje yra be benamių. Ir komisija turėtų rimtai pažvelgti į šią problemą ir bent jau išanalizuoti situaciją ir pagalvoti, kaip su ją kovoti, nes ji didelė dalimi susijusi su Europos patiriama ekonominė ir finansų krize. Skurdas ir tai, kad neturiu namų, nėra nusikaltimas. Šiandieną Vengrijoje benamiai turi mokėti 450 45 eurų baudą, pinigai, kurių jie aišku neturi, arba bus įkalinti. Iki šiol jūs nesėmėte jokių veiksmų. Norėtųsi palyginti šią situaciją su Romų situacija, nes ji yra lygiai tokia pati bloga. Mes šiandieną dar kalbėsime apie situaciją Vengrijoje, bet aš norėčiau, kad komisija aiškiai išsakytų savo poziciją šiuo klausimu. Mes tikime, kad jūs galite tai padaryti. Tai yra pagrindinės vertybės, pagrindiniai klausimai. Nemanau, kad pakanka aps, apsikeisti raštais tarp jūsų ir Vengrijos vyriausybės. Ar pritarėte, ponė komisarė, kad Šiandieną Europoje įsigali šaltis ir aš kalbu ne apie termometro stulpelį, bet apie šaltį kartu su žemomis temperatūromis, kuris sukėlė katastrofas. Daugiau nei 400 žmonių mirtinai sušalo Europos valstybėse narėse per pastarąsias savaitės. Ką ketinate daryti, kad išspręstumėte šią situaciją? Grįžtant prie Vengrijos. Visi žinome, kad kandidat, šalims kandidatėms niekuomet nebūtų leista įstoti į Europos Sąjungą taip elgiantis. Tačiau jau įstojus, atrodo, galima elgtis kaip tik nori ir nesulaukti jokių sankcijų. Labai norėčiau išgirsti jūsų spontanišką atsaką, nes dabar kyla pavojus pasitikėjimui mumis. Kalbu ne tik apie savo šalį, Švediją. Prieš porą dienų keliavau po įvairias Europos šalis ir pastebėjau, kad pasitikėjimo nėra niekur. Mes turime pateisinti, pagrysti savo elgesį ir ištaisyti tas klaidas, kurias padarėme. Labai norėčiau išgirsti jūsų atvirą nuoširdą atsaką, atsaką į šį klausimą. Ačiū dabar ponas Albrecht. Ačiū pirmininkė. Dėkoju e, vicepirmininkiai už jos amžvalgą. E, daug kas jau buvo paminėta, todėl aš susitelksiu ties trimis pastebėjimais. Pirma, Aišku, mes džiaugiamės duomenų apsaugos reformą, kurią pristatėte. Manau, kad dauguma pastabų iš mūsų praėjusių metų pranešimo buvo inkorporuota į šias reformas. Ir tikimės, kad pradėsime diskusijas šiuo klausimu ir parlamente, ir su taryba. Reikia aptarti, kas siūlome reglamente ir direktyvoje. Tačiau manau, kad reikėtų nedelsiant pradėti dėry, e, konsultacijas tarp parlamento ir tarybos, kad kuo greičiau įsigalėtų ir pradėtų būti įgyvendinta ši reforma. Antrasis pastebėjimas. Teismų bendradarbiavimas. Jūs minėjote, kad vyksta diskusijos apie minimalius standartus, baudžiamosiose procedūrose prieiga prie advokato. Pone Antonesku yra parengusi pranešimą šiuo klausimu. Glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami bendros parlamento pozicijos. Todėl esame pasiruošę pradėti dėrybas su tarybą ir tikiuosi, kad greitai jos prasidės. Taigi klausimas. Na, dar sėkiai dėkoju dėl jūsų pastabų apie Europos tyrimų orderį, bet klausimas mano būtų toks. Kiek Europos arešto orderis bus aptariamas komisijoje, iš komisijos pusės, nes iš parlamento pusės mes norėtume paprašyti kiek pakoreguoti jo įgyvendinimą. Ir mes e, tikrai ketinam imtis veiksmų šiuo klausimu. Ir paskutinis klausimas. ES prisijungimas prie ECHR. Tai yra labai aktualus klausimas. Europos, šiam parlamentui. Kalbant apie minimalius standartus Europos lygyje, turime pagalvoti ir apie, tai, ir apie pagrindinių teisų jurisdikciją, kaip ji bus plėtojama Europos lygmeniu. Ir kiek turėtume gerinti geresnį prieinamumą prie su pagrindinėmis teisėmis susijusių skundų nagrinėjimo Europos žmogaus teisų teisme. Ačiū. Uh, uh... Pirmininkė, kaip ir kiti, aš norėčiau pasveikinti komisijos narę nes manau, kad ji patekė daug įdomių pasiūlymų ir ji labai įdomiai taip pat reaguoja į e, nūdinius įvykius. Aš kalbėsiu apie bendradarbiavimą ir ypatingai apie tai, jog komisija yra susirūpinusi dėl nacionalinių teismų sistemų bendradarbiavimo. Ir aš kalbu ne vien apie Vengriją, aš kalbu kol kas plačiau. Kalbu apie dalykus, kurie gal nepatenka mūsų ekonominių interesų lauką, nes e, mes žinome, kad e, kibernetiniai nusikaltimai tampa vis aktualesni ir turime užtikrinti, kad komisija apie juos nepamirštų. Net jei kas nors kaip aš supranta, kad veikia skirtingos teisinės sistemos, e, Ir komisija supranta, kad būtin, būtina gerbti nacionalinių sistemų ypatumus. Tačiau būtų visiškai teisinga tikėtis, jog ES valstybės narės taikės standartus, kurie bent jau atitiks bent jau tarptautinę teisę ar tarptautinės konvencijas. Konkrečiai Aš kalbu dabar apie prieglapšio prašytojų prieimimo sąlygas. Ne vieną kartą šiame komitete aš esu išsakęs susirūpinimą dėl to, kad kai mes deramės dėl dokumentų, kurie turėtų pakeisti Dublino konvenciją ir kalbame apie tai, kad pabėgėliai turėtų būti priimami deromomis sąlygomis, mes vis dėlto neprieštaraujame tam, kad kad kai kurios iš valstybių narių atitinka nesaugios šalies, į kurią galima būtų, kuri galėtų priimti pabėgėlius apibrėžimą. Aš manau, kad e, tai yra sudėtingas klausimas. Aš nenorėčiau, ponia komisarė, kad e, Vokietija, Britanija ar kitos šalis negalėtų gražinti pabėgėlių prašytojų į kitas valstybės narės dėl to, kad šios valstybės narės nesilaiko tarptautinių standartų. Todėl teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose tampa dar aktualesnis ir mūsų bendradarbiavimas turėtų vykti dviem kryptimis. Ir todėl, o tam reikia, kad visos valstybės narės tenkintų bent jau minimalius būtiniausius standartus. Norėčiau, kad komisijos narė apie tai nepamirštų ir tai pakomentuotų. Ja, dank zunächst das einmal. Pone Ernst, dėkoju ponė pirmininkė ir dėkoju ponė Reding už jos įžangą. Man atrodo, kad jūs visiškai teisingai pasirinkote darbus, kuriuos norėtumėt nuveikti 2012 metais. Mes remiame jūsų siekius, jūsų ketinimus. Tačiau yra klausimų, kurie mums labai rūpi. Ir man asmeniškai labai rūpi Vengrija. Mes jau svarstėme patirtį Vengrijoje ir pratęsime svarstymus šiandien po pietų. Parlamentas ir komisija gali tik tai daryti nuorodas į ES teisės aktus ir juos lyginti su Vengrijos įstatymais. Tačiau man atrodo, kad mes e, iš tikrųjų turėtume spręsti kur kas giliau įsišaknyjusią e, problemą. Mes kalbame apie teisinės, ir, e, teisinės valstybės principą ir žmogaus teisės. Man tai yra tekę bendrauti su, su homoseksualais Vengrijoje ir jie yra labai susirūpinę dėl naujo uh, įstatymo, kuriame yra pateik, pateiktas šeimos apibrėžimas. Protestuodami jie išėjo į gatves, nes jie norėjo apsaugoti savo teisės. Tačiau panašu, kad vyriausybė neprieštaravo tam, kad šie žmonės buvo užpulti, juos už, užpuolė dešinieji ekstremistai. Ir ši problema nėra sprendžiama Vengrijoje. Kaip mes galėtume įtikinti valstybę narę prisi, e, prisiminti savo įsipareigojimus ir pradėti rūpintis homoseksualų teisėmis? Toliau. Jūs pateikėte daug įdomių pasiūlymų, tačiau mes kalbame apie pasiūlymus nuolatos. Vokietijoje, Vokietijoje kalbama nuolatos apie tai, kaip galima tikėtis aukštų standartų, jeigu mes teisės aktuose nustatome tik tai minimalius standartus. Kaip galima būtų parengti tokius teisės aktus, kurie būtų pakankamai griežti? Ir aš turiu tiesioginį klausimą jums. Kodėl? Kodėl ES institucijoms nėra taikomas šis e, teisės aktas? Ir, toliau, ir paskutinis klausimas Romai. Praeitais metais gruodį vyko susitikimas Berlyne, kuriame dalyvavo 50 šalių atstovai. Ir mes pateikėme, parengėme strategiją tačiau ji nėra gyvendinama. Ir nemažai yra tokių, kurie nori, kad būtų iš tikrųjų žengiama į priekį, kad būtų daroma pažanga. ES liktai patvirtino strategiją, tačiau toliau niekas nėra daroma. Pone Reding, ar jūs gavote nacionalinės e, strategijas, ar jūs jas išstudijavote, ar valstybės narės ketina jas iš tikrųjų gyvendinti ir kaip mes galim priversti valstybės narės iš tikrųjų imtis darbo? Ir paskutinės klausimas. Aš esu iš to Vokietijos regiono, kuriame veikia neonacistų grupuotė. Ir todėl mane labai neramino neonacistų ir kraštutinių dešiniųjų iškilimas. Manau, kad piliečiai turėtų aktyviau įsitraukti į mūsų kovą su šiomis jėgomis. Ir visa Europa turėtų reaguoti į neonacistų veiklą. Pirmininkas. Panašu, kad daugiau koordinatorių nėra, FD frakcijos koordinatorius nėra. Taigi, jeigu neprieštaraujate, suteiksime žodį komisijos nariai, ponė Rėdin, kad jie atsakytų pateiktus klausimus, o po to vyks uh, Antras klausimo atsakymų raundas, per kurį jūs turėsite dvi minutės kiekvienas. Taigi dabar žodis komisijos nariai. Aš norėčiau padėkoti gerbėmiems parlamento nariams už labai svarbius man patiktus klausimus. Nemažai klausimų buvo susijęs su Vengrija. Komisija gali įsikišti tik tai tiek, kiek kiek e, yra reikalinga tam, kad būtų apsaugoti ES įstatymai. Praeitais metais mes jau pastebėjome, kaip klostėsi įvykiai. Ir aš parašiau laišką Vengrijos vyriausybei. Beje, net e, valstybės sekretorė ponia Clinton jį citavo savo laiške. Tai buvo tas laikas, kai mes matėme, kad buvo svarstomi kai, kurie įstatymų, kai kurių įstatymų projektai. Ir tuomet mums jau iškilo klausimas, ar jie atitinka ES teisės aktus ar ne. Ir mes galėjome atkreipti Vengrijos dėmesį tai, kad kai kurie iš jų prieštaravo ES teisės aktams. Tačiau mes negalime prieštarauti tam, kad būtų patvirtinti tie nacionaliniai įstatymai, kurie nekyla iš ES sutarčių. Štai tokia yra problema. Kai kurie kolegos apie tai kalbėjo. Mes galime reikšti savo nuomonę apie tai, kas vyksta nacionaliniuose teisinuose šalyse kandidatėse, tačiau mes to negalime daryti valstybėse narėse. Tokie yra mūsų teisės aktai. Kai kas e, citavo mano straipsnį Wall Street Journal laikraštyje. Šiame laikraštyje aš nubrėžiau galimų institucinių reformų gairės. Pabandžiau įvertinti, ko mums trūksta Mes galėtume sušaukti konventą ir jame aptarti, kaip galima būtų užpildyti dabar egzistuojančias spragas ir kaip galima būtų reformuoti ES taip, kad ES galėtų įsikišti, kai aplinkybės susiklostų tokios, kurios susiklostė Vengrijoje. Pavyzdžiui, viena iš sričių, kurioje mes negalime, kurios negalime įtakoti, yra šeimos teisė. Ir aš stengiuosi, aš stengiuosi tik tai bandyti padėti valstybėms narėms, bet aš negaliu kištis į jų teisėkuros darbą šeimos teisės rytyje. Mastrofto sutartis sukūrė ES pilietybės savoką. Tai buvo prieš 20 metų, tačiau mūsų supratimas apie ES piliečių teisės tikrai ne, nesusiformavo. Ir būtent todėl 2013 metai turėtų būti paskelbti Europos piliečių metais. Ir tais metais turėtume informuoti piliečius apie jų teisės ir taip pat turėtume jų paklausti, kaip jiems atrodo, ar jie gali naudoti šiomis teisėmis savo kasdienėme gyvenime. Taigi reikia tik tikėtis, kad šie metai bus labai naudingi. Šiame kontekste aš pradėjau kalbėti apie teisę į konsulinę aplinką, apsaugą. Pateiktas yra pasiūlymas šiuo klausimu ir būtų puiku, jeigu jūsų komitetas pradėtų jį svarstyti. Lisabono sutartis e, suteikia mums galimybę užtikrinti konsulinės apsaugos teisės Ir jau tai laikas e, tuo užsimti praktiškai. Mes parengėme direktyvos projektą ir būtų puiku, jeigu jūs galėtumėt jį patvirtinti. Gerbiamasis ponas Busutilis kalbėjo apie grėsmės, apie Šengeno erdvę ir apie vizas. Daugiausia apie Šengeną. Mane kaip ir jūs neramina tai, kad kartais kai kurios taisyklės nėra labai aiškiai suformuluotos. Ir dėl to, dėl politinių priežasčių, jomis yra piknaudžiaujama. Mes tą stebime reguliariai. Todėl mano kolegė Cecilė Malstrom dirba rengdama aiškesnės taisyklės. Padėkite jai, nes ji savo darbų siekia atsakyti jūsų nugastavimus. Nemažai valstybių narių taip pat nori, kad taisyklės būtų aiškesnės. Kai iškilo grėsmė laisvam asmenų judėjimui, aš kalbu apie šiandienardės krizę, aš bendravau su įvairiais ministrais ir aiškiai jiems sakiau, kad aš nesidėsiu rankas sudėjus, nes yra pažeidinėjamos pagrindinės mūsų piliečių teisės. Buvo pateikti keli klausimai, kurie yra susiję su lyties klausimais. Pirmasis iš šių klausimų buvo smurtas prieš moteris. Nusikaltimo aukų pakete nėra kalbama apie vien apie moteris ar, ar vyrus. Ir tas pats pasakytina ir apie mūsų tyrimų orderio paketą. Ir apsaugos orderį. orderį. Mes žinome, kad reikia apsaugoti motinas, moteris ir vaikus. Ir žinau, kad uh, ponia Jimenez ir Parnajotovas tengiasi apibriežti pažeidžiamiausias grupės ir mes galime su jomis svarstyti jų pasiūlymus. Buvo pateiktas taip pat klausimas apie homoseksualų teisės. Jums yra žinoma, jog apskritai teisių klausimas tai yra teisės nebūti diskriminuojamam dėl rasės, lyties ar amžiaus. Yra reguliuojamas kovos su diskriminacija direktyvoje. Bet tenai kalbama apie diskriminaciją darbo vietoje. Kiti teisės aktai, kurie skirti kovai su diskriminacija ne darbo vietoje, bet visur kitur, yra kol kas įstrigęs taryboje. Jį blokuoja kelios šalės ir kiekvieną kartą, kai aš bendrauju su šių šalių ministrais, aš iškeliu iš šį klausimą. Ir kol kas turiu Jums pasakyti, kad man nepavyko jų įtikinti sugrįžti prie šių dokumentų. Ir būtų gerai, jeigu Jūs padėtumėt man. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie uh, gerai Jums žinoma 12 straipsnių direktyvą. Kaip minėjau, aš negaliu kištis į valstybių narių šeimos teisę, bet aš galiu kištis į klausimus susijusius su asmenų judėjimu. Ir todėl aš parengiau kelis dokumentus pavyzdžiui, apie tarptautinės vedybas ir ištokas, dėl paveldėjimo, dėl laisvo dokumentų judėjimo. Visi šie dokumentai yra neutralūs lyties požiūrių. Bet juose kalbama apie tai, jog teisės įtvirtintos vienoje šalyje turi būti apsaugotos ir užtikrintos, net ir tuomet, jei žmogus iš vienos šalies persikelia į kitą. Ir aš žinau, kad jūs paremsite ir toliau mano pastangas dėl šių dokumentų, nes aš manau, kad jie yra labai svarbus. Labai svarbu yra mums turėti galiojimų šioje srityje. Toliau ekstremizmas, ekstremistų partijos ar ekstremistų judėjimai. Jie veikia ne vien Vengrijoje, Vokietijoje ar Niderlanduose. Jų yra įvairiose valstybėse narėse ir jie stiprėja, ypač dabar, kai žmonės patiria ekonominius sunkumus, nes būtent tokiamis aplinkybėmis žmonės yra labiausiai linkę užimti kraštutinę poziciją. Puiku yra, kad Europos parlamentas apie tai kalba. Ir kai kurios valstybės narės, pasiremdamos savo konstituciją, svarsto, ar nereikėtų uždrausti tokius judėjimus. Apie tai, pavyzdžiui, kalbama Vokietijoje. Taigi diskusijos yra labai įdomios, nes kyla klausimas, ar galima uždrausti kokį nors judėjimą ar organizaciją dėl to, kad dėl jos politinių pažiūrų. Tai iškelia piliečių teisų temą visiškai naujų, naujoje šviesoje. Buvo patytis klausimas apie prarastąją kartą, apie ekstremistų judėjimus, apie pasitikėjimo praradimą. Jūs visiškai teisingai kalbėjote, ponia Vikstrom. Jau kuris laikas matuojame žmonių pasitikėjimą nacionalinėmis vyriausybėmis ir, pavyzdžiui, Europos komisija. Ir pasitikėjimo vidurkis e, iš esmės e, išlieka stabilus ir beje žmonės labiau pasitikė Europos komisiją nei nacionalinė vyriausybė. Na, be abejo, e, patytis skiriasi kai kuriuose šalyse. Bet jūs iš esmės galite pastebėti mažėjimo tendencija. Taigi žmonės vis mažiau mumis pasitikė. Jie mažiau pasitikė tais asmenimis, kurie turi galiojimo formuoti politiką. Tai yra labai pavojinga tiek mūsų institucijoms, tiek demokratijai. Nes ką reiškia žmonių pasitikėjimas? Pasitikėjimas reiškia, kad žmonės patikė mums per rinkimus. savo lūkesčius, patikimus atsakomybę. Ir jeigu mes nepateisinsime šių lūkesčių, jeigu mes nesielgsime atsakingai, žmonės nebetikės, kad mes galime taip elgtis, tuomet iš tikrųjų iškils rimtų problemų. Aš manau, kad tai yra labai rimta tema, kurią Europos parlamentas turėtų išsamei svarstyti. Svarstyti tai, kas vyksta šiuo metu, nes akivaizdu, kad pasitikėjimas mumis mažėja. Kai lankomės e, šalyse, kai bendravėme su žmonėmis, gal mums ir e, nepasirodys, kad jiems vis mažiau mumis pasitikė, tačiau mes matome, kad bendra tendencija visoje Europoje yra yra labai mus neraminanti. Toliau, pažeidžiamiausios visuomenės grupės. Romai be abejo yra viena iš tokių grupių. Ar mes padedame jiems pakankamai, ar ne? Na, galiu pasakyti, kad niekuomet mūsų pagalba nebus visiškai pakankama, nes mes galime elgtis tik tai savo kompetencijos, savo įgaliojimų ribose. Todėl aš ir kalbėjau apie keturis ramščius Mes juos apibrėžėme ir po to paprašėme, kad valstybės narės pačios apibrėžtų juodai ant balto, kokiu nacionaliniu veiksmu jos ketina imtis. Tam bus rengiami nacionalinės veiksmų programos. Ir tuomet mes galėsime įvertinti valstybinarių veiksmus. Jei to nedarysime, tuomet visuomet mūsų kalbos išliks pernelyg bendros. Aš galiu be abejo kreitės į teismą, direktyvos buvo parengtos ir e, valstybės narės taip pat jas perkelė į savo teisynus, jos turi įstatymus ir dabar nacionaliniai teismai turėtų užtikrinti, jog e, šių statymų yra laikomasi. Problema yra ta, kad piliečiai labai dažnai nežino apie tai, kad jie a, e, turi nemažai teisių. Štai kur yra problema. Ir todėl 2013 metais per piliečių metus turėtume jiems paaiškinti, kokias teisės turi piliečiai. E, piliečiai. Aš ketinu atvykti į plenarinį posėdį ir papasakoti jums apie tai, kokiu veiksmu planuoja imtis valstybės narės. Ir kiekvienais metais mes e, atliksime šių veiksmų analizę. Romų problemos per naktį neišspręsime. Tam reikės nuosekliai ilgai dirbti. Todėl aš ir kalbėjau apie tai, kad būtina daryti viską, kad vaikai lankytų mokyklas. Tik tai taip mes užkirsime kelią daugybė problemų ateityje. Taigi aš išnagrinėsiu 27, aš tikiuosi, nacionalinės veiksmų programas ir po to jas jums pristatysiu. Toliau, benamiai. Ir uh, skurde gyvenančių žmonių kriminalizacija. Aš galiu Jums išdėstyti savo asmeninę nuomonę. Tam, kad išsiaiškinčiau, ar mes e, turime įgaliojimų įgalioti nacionalinius įstatymus šioje srityje, aš turėsiu pasitarti su savo kolega atsakingu už socialinius klausimus. Tačiau galiu Jums pasakyti apie vieną dalyką, kurį aš reguliariai atlieku visose valstybės narėse, ypač tose, kurios turi problemų. Aš stengiuosi sustiprinti teismus, kad žmonėms būtų aišku, kad jeigu kas nors nutinka, jie galės e, į jie galės kreiptis į teismą. Ir aš apie tai kalbėjau savo laiške e, Vengrijos vyriausybei. Labai svarbu yra, kad žmonės turėtų galimybę kreiptis į teismą į, e, ir į, e, jie turėtų teisę į nešališką te, teismą. Tai yra įrašyta į visus dokumentus, kuriuose kalbame apie pagrindinės teisės klausime, kuris vyks šiandien po pietų, dalyvaus e, mano vadovaujamo generalinio direktorato vadovė ir ji galės atsakyti jūsų klausimus, taigi aš dabar nesigilinsiu detalės. Mes ne vien parašėme laiškus e, Vengrijos vyriausybei. Mes jau žengėme pirmą žingsnį e, teisminės procedūros link. Tai yra kur kas rimčiau Tai, re, tai reiškia, kad mes pasiekime jau tą tašką, kai mes sakome, kad arba jūs pakeičiate įstatymą, arba mes kreipiamės į Luxemburgo teismą. Pritariu ponui Albrecht dėl duomenų apsaugos įstatymo. Iš tikrųjų, šis įstatymas yra labai svarbus. Reikia svarstyti visus šio teisės akto elementus, nes jis yra labai platus, jis apima įvairiausius duomenų apsaugos politikos aspektus. Toliau teismų bendradarbiavimas ir galiu sugrįžti vėlgi prie e, kai kurių klausimų, kurie buvo pateikti. Yra tiesiog būtina, kad būtų užtikrintos pagrindinės teisės. Tik tuomet bus įmanomas teismų bendradarbiavimas. Be abejo, kai kurios e, valstybės narės užtikrina kur kas daugiau teisų ir tai yra puiku. Tačiau mums rūpi dabar užtikrinti, kad visos valstybės narės užtikrintų minimales pagrindinės e, teisės. Šį klausimą mes ko gero galėsime e, toliau svarstyti su Danija ir aš visuomet jums padėsiu. Arešto orderis. Šį klausimą jau svarstėme plenarinėme posėdėje. Ir jis yra susijęs su daugybė įvairiausių problemų ir jos nėra susijusios nebūtinai su arešto orderiu kaip tokiu, bet su šio orderio taikymu. Kai kurios valstybės narės juo, juo piknaudžiauja. ir pasinaudoja tuomet, kai e, e, siekime suimti asmenį dėl kažkokio smulkaus nusikaltimo. Tai yra neteisinga. Šis, dokument, šis orderis yra skirtas sunkiems nusikaltimams. Ir aš e, nulatos reikalauju, kad būtų užtikrinta, jog arešto orderis būtų taikomas taip, kaip yra numatyta. Negalima jo piknaudžiauti. Toliau. Europos e, žmogaus teisų e, komisaras. Aš gavau mandatą dėrėtis. Atsiprašau, Europos e, žmogaus teisų teismas. Mes norime, kad Strasbūro ir Luksemburgo teismai papildytų vienas kitą. Jau parengti yra dokumentai, tačiau juos dabar reikia ratifikuoti. Jas turi ratifikuoti valstybės narės. Ir čia ir iškyla problema, nes kai kurios valstybės narės to nenori. Nepaisant to, kad tai yra numatyta sutartyje. Aš turėjau mandatą, juo pasinaudojau, padariau viską, ką galėjau, O kągi dabar daryti, jeigu kai kurios valstybės narės nenori ratifikuoti patvirtintų dokumentų? Įdomu yra tai, kad ministrų tarybai, kurie dabar vadovauja greito, Didžioji Britanija, Ir įdomu, ar jį imsis kokį nors veiksmų, ar jį, ar jį paskatins kokias nors e, teismo reformas. Tai būtų svarbu. Taigi, aš Junktinės karalystės atvirai paklausiau ir paprašiau, kad jie imtųsi naudingų veiksmų savo pirmininkavimo Europos žmogaus teisų konvencijos ministrų tarybos laiku. Ponas Kirchop kalbėjo apie nacionalinių teismų sistemų skirtumus. Taip, šių skirtumų yra nemažai ir mes negalime keisti nacionalinių sistemų. Nacionalinės sistemos priklauso valstybėms narėms. Aš galiu įtakoti tik tai kai kuriuos tarp valstybinius aspektus. Galiu bandyti derinti skirtingas nacionalinės e, sistemas, statydami tam tikrus tiltus. Pone Kirchopai. Aš manau, kad nacionaliniai teismai aiškiai atsakė į jūsų klausimą negalima perduoti asmenų tenai, kur nėra užtikrintos minimalios e, apsaugos garantijos. Ir į kai kurias šalis negražinami yra asmenys, pavyzdžiui, į Graikiją. Mūsų generalinis direktoratas turi savo, yra nusintęs ekspertus į Graikiją, kurie turėtų padėti Graikijos teisingumo sistemai, kuri netinkamai veikia ir dėl to kyla teisinės neiškumas ir mes norėtume padėti Graikijos vyriausybei reformuoti savo civilinės teisingumo sistemą. Nes visos valstybės narės turėtų pasitikėti viena kitos sistema. Kitaip teisminis bendradarbiavimas neveiks. Mums iš tikrųjų e, kyla nemažai klausimų ir dėl Dublino e, e, dokumentų taikymo ir dėl prieglopščio suteikimo. Mano kolegė ponė Malstrom stengiasi spręsti iškilusias problemas ir ji beje yra tikrai pasimetus, nes dirbti ją tikrai nėra lengva ir puiku, būtų puiku, jeigu jūsų komitetas jai padėtų. Pone Ernst ir jūsų klausimas apie Vengriją ir šeimos teisę. Jau atsakiau jūsų klausimą, jau paaiškinau, ką mes bandome daryti tam, kad nutiestume tiltus, tam, kad užtikrintume bend, teisės, dėl kurių visi sutarėme. Jūs ko gero girdėjote mano pareiškimus dėl gėjų eisenų. Komentavau padėtį ne vien Vengrijoje, bet ir kitose valstybėse narėse. Dariau tą bandydama palaipsniui parod, įtikinti valstybės narės, jog diskriminacijai vietos ES nėra. Vokietijos e, problemos. Aš išnagrinėjau duomenų apsaugos taisyklės galiojančias e, valstybėse narėse ir mane įkvėpė tos šalis, kuriuose duomenys saugomi geriausiai. Ir aš manau, kad galima būtų paimti geriausią pavyzdį ir jį pritaikyti visoje Europoje. Ir tai reikštų, kad Vokietijos duomenų apsaugos taisyklės būtų pradėtos taikyti visoje Europoje. Ir tikiuosi, kad Europos parlamentas jūsų laukiančiose diskusijose tai stengsis išlaikyti kuo aukštesnį standartą. Ačiū komisarė Kaip ryte sakiau, mūsų darbo atvarkė buvo tikrai labai tempta. Pusę pirmos turėtų vykti koordinatorių posėdis, o antrą valandą klausimas dėl Vengrijos, į kurį atvyksta labai svarbus svečiai. Todėl prašau supratimo, dabar bus antrasis klausimų raundas, bet labai prašau kalbėti kuo trumpiau, nes komisarė e, Reding turės dar ir atsakyti jūsų klausimus. Taigi, antras raundas. Pasiruoškite per dvi minutės suformuoluoti klausimą. Ponas Alvaro. Atsiprašau, ponia Gal, jūs pirma. Pirmiausia, ponia Gal. Norėjau įsitraukti diskusiją, nes čia buvo iškelti labai svarbus klausimai. Visiškai pritariu, gerbiama komisarė, kad komisija yra sutarčių sergėtoja. Esu tikra, kad jūs tinkamai dirbate savo darbą. Tai yra jūsų pareiga ir čia nekyla jokių klausimų. Norėčiau prisidėti prie šios diskusijos labai norėčiau pasakyti poniai Vikstron. Priešingai nei jūs sakėte, turėtumėte žinoti, kad buvo e, benamiams atidarytos e, naujos prieglaudos 6000 per paskutinį mėnesį gyvenamųjų vietų e, buvo sukurta, yra sukurta nauja benamių programa, Taip pat būsto programa buvo sukurta nevyriausybinės organizacijoms bendradarbiaujant su vyriausybė e, nauja programa ir kaip žinote yra naujas įstatymas, ku, pagal kurį labai e, griežtai Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir sako, kad dabar klausimai komisariai yra e, pateikiami, o ne kolegoms kalbėtoje. Aš tiesiog negalėjau nepasisakyti, nes čia nuskambėjo mintis, kurios yra tiesiog nepriimtinos. Kaip gali e, kolegos kalbėti apie tai, ko, į ką jie nėra įsigilinę? ir meta labai svarius kaltinimus, visiškai nepažvelgia į faktus. Todėl mums ir reikia komisijos, mums tikrai ES reikia institucijos, kurį įsigilina į faktus ir bando suderinti skirtingus įstatymus, skirtingas sistemas. Jie turi galimybę ir visus išteklius tą padaryti. Ačiū. Norėjau steigti žodį ponui Alvaro, bet ponė Vikstrom, jeigu jūs dėl darbo tvarkos, ponė Vikstrom, labai svarbu, aš tikrai čia nežadu dabar patėti debatų su ponė Gal. Aš atvykau į posėdį pasikalbėti su komisarė. Labai džiaugiuosi, kad šitą galimybę aš turėjau, bet tikrai nepritariu, kad nesutinku, kad ponia Galo mane taip užsipultų. Žinoma, gerai, kad jūs bandote pristatyti faktus, bet tikrai e, nepateisinsite, kodėl tie mokesčiai, tos baudos benamiam žmonėm yra nustatytos pirmininkas. Čia liktai turėjo būti dėl darbo tvarkos pasisakymas. O dabar, ponia Alvaro, žodis jums. Jau pradedame nujausti, ką mes patirsime šiandien po pietų. Džiugu, kad visi taip įsitraukia į diskusiją. Aš jau daug metų dirbu šitame komitete ir tik 10 procentų narių dalyvauja, kai mūsų komisarė atvyko pristatyti labai svarbius darbus. Man atrodo, kad tai tikrai labai, labai didelė gėda, kad tiek mažai mūsų kolegų susirinko. Turiu tik dvi minutės, tai pasistengsiu dėl svarbiausių dalykų. E, Vengrija, ekstremizmas ir duomenų apsauga. Duomenų apsauga, žinau, kad jūs nuveikite labai daug, jau dviejus metus dirbama, kalbama su visom suinteresuotom šalim, su nevyriausybinėm organizacijom, kalbama, į ką reikia atkreipti dėmesį, kas yra svarbiausia. Dabartinėme tekste yra labai daug gerų minčių, gerų punktų. Uh, bet gali būti, kad jos nebus labai sėkmingos. Yra labai gerų minčių, gerų tikslų, bet trūksta apibriešių, trūksta aiškumo. Gali atsitikti taip, kad galų gale tuo dokumentu nebus pasiekta užsiprieštų tikslų. Turime būti labai atsargus. noras apsaugoti savo asmens duomenis nereiškia savaime, kad duomenų apsaugos institucijos turės daug didesnę naštą, darbo naštą. Svarbiausia yra, kad, kad norint turėti duomenų apsaugą, už duomenų apsaugą atsakingą darbuotoją, įmonė turi turėti bent 250 kitų darbuotojų. Uh, dabar per tokį trumpą laiką negaliu aptarti visko, kas mane neramina tame reglamente. Bet esu tikra, kad, tikras, kad per ateinančias savaitės mes bendradarbiausime. Ir kadangi mano laikas baigėsi trumpai, apie Vengriją kalbėsime po pietų, bet vis tiek norėčiau pasakyti, kad mane neramina panašus klausimai kaip kitus kolegas. Tikiuosi, kad šis parlamentas galės pradėti procedūrą pagal 711 straipsnį. Turėtumėm turėti galimybę įsigilinti, ar tikrai buvo pažeistos pagrindinės teisės. Man neramu, kad po šio klausimo, jei socialdemokratai e, nuspręs nes nepradėti 711 procedūros, tai mes jausimės išduoti socialdemokratų. Tai reikia turėti galvoje. Ir dar dėl ekstremizmo. Paskutinis mano klausimas. Na, reikėtų bendradarbiauti ir būti atsargiems bendradarbiaujant komisijai ir, ir komitetui. Bandysime įtikinti Martiną Šulcą sukurti naują vicepirmininko postą, kuris būtų už tai atsakingas, nes man kelia labai dėlį nerimą. E, ekstremizmo m, mm, iškilimas Europoje, pavyzdžiui, Graikijoje ir Suomijoje, Vengrijoje, Niderlanduose, kai dešinysis ekstremizmas jau e, palėtė mus visus. Taigi, laikas mano baigėsi. Pirmininkas, ačiū. Supratome, ką jūs, pasa ką jūs norite pasakyti. Jūs teisus, mes, Libė komiteto nariai, privalome uh, stengtis prisidėti prie šito darbo. Sakote, kad 10 procentų čia dalyvauja, manau, kad ne, 10 procentų būtų 6 nariai, mūsų yra apie 20, bet tikrai nepakankamas dalyvavimas, maniau, kad tikrai susirinks daugiau. Ir e, tikiuosi, kad kalbant apie Vengriją, irgi šiandien po pietų visi supras šito posėdžio svarbą. Pone Flotman. Norėčiau pasakyti du dalykus. Pirmasis yra susijęs su Romais. Jūs e, visiškai teisingai paminėjote, kad jūs labai aistringai sureagavote į įvykius Prancūzijoje 2010 metais. Ir nuo to laiko e, buvo pareikalauta, kad Prancūzija perkeltų direktyvos nuostatas ir jūs to reikalavote. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad 2011 metais Prancūzija e, e, deportavo dar daugiau Bulgarijos ir Rumunijos piliečių, nei buvo padaryta 2010 metais. Ir ši tendencija tęsiasi. Valstybės narės rengia nacionalinius veiksmų plan, e, planus ir būtų gerai, kad jie būtų viešai paskelbti ir dar ne visos valstybės narės pateikė jums savo planus, kiek aš supratau. Bet bet kuriuo atveju aš noriu pasakyti, kad jeigu mes norime, kad būtų tikrai gyvendinti nacionaliniai veiksmų planai dėl Romų, tuomet mes turime taip pat e, siekti, kad ir pereinamosios nuostatos skirtos prieigai prie rinkos taip pat būtų taikomos. Ir jūs, ponė, turėtumėte skirti daug dėmesio šiam klausimui. Antras e, dalykas, e, kuris taip pat rūpia Europos parlamentui, jūs e, puikiai žinote, kad pastebima dažnai, jog kad valstybės narės, kai kurios buvo implikuotos į CŽV neteisėtai vykdomus kalinių perdavimus. Ir panas Fava parengė pranešimą ir e, jūs jį išnagrinėjote ir mes dėkojame jums už tai, kad jūs visuomet e, esate pasirengusi bendarbiauti su Urvas parlamentu šiuo klausimu. Ir norėčiau jūsų paklausti, kokias priemonės, kokias iniciatyvas ketinate pateikti atsižvelgiant į pono Fava pranešimą kuriame kalbama apie nevyriausinių organizacijų, žurnalistų, advokatų e, liudijimus. Ir mes gauname vis daugiau informacijos ir manau, kad atėjo laikas komisijai pateikti naujas iniciatyvas šiuo klausimu. Pone Alfano. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti kelis dalykus, tikiuosi, kad niekas manęs neužsipuls dėl to, ką pasakysiu. Tuo labiau turint galvoje, kad mūsų posėdis transliuojamas. Ponas Alvaro kalbėjo labai svarbę temą. Labai blogai, kad į tokį svarbų posėdį susirinko tiek mažai kolegų. Dėkojame komisariai, kad jie atvyko su mumis susitikti ir dėkojame už tai, kaip mm, atidžiai jūsų direktoratas dirba su rezoliucija dėl dėl Knutsen pranešimo. Turiu keletą klausimų. Mūsų komitete dabar mes kalbame apie Europos tyrimų orderį. 17 valstybių narių dalyvautų ir tas orderis pagerintų teismų bendradarbiavimą. Tačiau reikia dar kai kur nuostas patobulinti. Ar komisija pateiks savo pasiūlymą? ar atliks tyrimą, poveikio, tyrimo, poveikio vertimo tyrimą. Tai būtų labai svarbu. Antras dalykas, ką komisija žada nuveikti 12 metais ir toliau mokydama e, teisėjus e, sritise susijusiuose su pinigų plovimu ir, pana, ir panašiais nusikaltimais susijusiu su organizuotų nusikalstamumu. Jūs panėt atsakyti jau, bet ar norėčiau sužinoti, ar komisija žada pritaikyti septintą straipsnį dėl žmogaus teisų pažeidimo Vengrijoje. Ten matome ksenofobijos ir kitus atvejus, e, net šitų, šito parlamento nariai buvo apkaltinti ksenofobiją ir rasizmu. Gerbama komisarė, ačiū Jums už darbą, už pasišventimą, už tai už apsitą programą. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į pačius neturtingiausius ES žmonės, Europos parlamentas sukūrė e, veiksmų planą dėl Europos Romų, bet čia kalbame ne tik tai apie Romus, bet ir apie kitus pažeidžiamus žmonės, apie kuriuos jūs irgi kalbate, kalbėdami apie Europos, kalbėdami apie Europos pilietybę. Jūs kalbate, kad labai dėlę reikšmę teikiate laisvam judėjimui, bet reikia taip pat ir sukurti darbo vietas patiems neturtingiausiams ir jūs tai darote. Taip pat jūs. Reikia dirbti tam, kad ekstremizmas, apie kurį visi kalba, kurį politizuoja ir taip toliau, ir sukuria labai didelę etinė įtampa. Reikėtų su juo kovoti, kad, kad jo nebūtų. Reikia tiem žmonėms suteikti darbą, suteikti jiems um, balsą, kad um, neturtingi žmonės, kad Romai dalyvautų projektų kūrime, projektų įgyvendinime, tada mes pamatysime tikrą vaizdą. Žiniasklaida turi labai svarbu vaidmenį, praneždama, kokia yra situacija. Reikia kalbėti ne tik tai apie visas, visus politinius požiūrius, politinės mintis, bet reikia užtikrinti, kad tie žmonės galėtų patys pasisakyti. Todėl labai svarbu dabar pažiūrėti, kaip yra kovojama su ekstremizmu. E, Vengrija pradėjo gyventi reformą. Vengrijoje baigėsi visi mm, grasinimai ir kitokie dalykai tada, kai Tada, kai Vengrijoje buvo uždraustos eitynės. Kalbėsiu labai trumpai. Aldės prašymų kitą savaitę Strasbūrė plenarinėje sesijoje mes kalbėsime, svartysime tą klausimą, kuriuo mes kartu dirbome. Būtent, kad jav įstatymai yra taikomi Europoje ir kartais jie net yra aukštesni už ES teisės aktus, ypač duomenų apsaugos srityje Jūs lyg apie tai ir kalbėjote, sakėte, taip, taip yra, bet mes negalime nieko padaryti. Tikiuosi, kad kitą savaitę mes galėsime pakalbėti, kaip Europos komisija galėtų aktyviau veikti, užtikrindama, kad Europoje tik tai Europos įstatymai, ES įstatymai galiotų, o ne trečiųjų šalių. E, antra, Kalbama apie, kalbant apie gėjų santokas, gėjų poras, sakote, kad komisija neturi kom, kompetencijos šeimos teisėje, tai yra tiesa, tačiau komisija e, dalyvauja tame projekte, kuris vadinasi Alijansas šeimoms. Taigi jūs turite, jūs imatės iniciatyvų šeimos teisės rytise, kaip jūs tai suderinate. Pirmininkas, ačiū. Ponas Zaričovski, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Wilders partija Niderlanduose yra ksenofobiška partija. Jie atidarė internetinį portalą, kuriame skatinama e, rašyti apie e, piliečius iš rytų Europos, kurie jiems nepatinka. Praeitą savaitę buvo ten parašyta apie darbuotojus iš rytų Europos. Norėjau paklausti, ar komisija žada ko nors imtis, kaip manate, ar tai, kas dabar vyksta Niderlanduose, pažeidžia pagrindinės teisės ir ES vertybės. 200 tūkstančių darbuotojų Niderlanduose iš 200 tūkstančių vienas procentas yra bedarbiai. Manau, kad tokia ksenofobija yra jau atgyvenusi ir dažnai. Net kalbama, lenkai sako darbuotojai, gal lenkai bus pažymėti kaip žydai nacijų laikais. Kodėl jūs nesirūpinate taip pat ir uždrausti Belgijoje, pavyzdžiui, e, Belgijos mm, politinės partijas, taip pat ir Vokietijoje, arba kriminalizuoti heretiškas mintis, pavyzdžiui, e, kvailas, kvailus e, prancūzų įstatymus, kurie atspindi Turkijos įstatymą. Istorinės tiesos yra istorinės tiesos ir už e, jų teigimą negalima persikėti baudžiamąją tvarką. Kodėl ES e, pasi, nepasipriešino vyriausybės organizuotojų smurtui 2002 metais? Galima būtų kalbėti ir apie ekstremizmą. Tačiau aš manau, kad ekstremizmas labiau tinka tiems politikams, kurie siekia uždrausti politinės partijas ir politikams iš visų valstybių narių, kurios e, siekia uždrausti žodžio ir laiškos, laiškos laisvę. Kai tikrinama, ar yra taikoma pagrindinių teisų hartija, Junktinės karalystės ir Lenkijos vyriausybė sugalvojo, kad jos netaikys e, šio dokumento. Ponas Daf neseniai atliko tyrimą ir priejo prie išvados, kad šių šalių pasirinkimas netekinti šio dokumento neturi jokios galios. Junktinės karalystės ir Lenkijos vyriausybės melavo savo piliečiams, ar jie gavo a, pirmiausia kai kurių ES vadovų leidimą sakyti netiesą savo piliečiams. Ačiū. Dabar komisarė Reding e, turi vykti kitais reikalais jos darbo tvarkėje. Labai dėkojame jai, kad atvyko, kad buvo čia ir dabar ji pasistengs trumpai atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Veng, apie Vengriją kalbėsite šią popietę ir tikiuosi, kad parlamentas sugebės apsispręsti, ar nori pasinaudoti septintojų straipsnių ar ne, nes parlamentas turi tokią galimybę. Duomenų apsauga. Be abejo, prasidės diskusijos šią temą ir aš nesileisiu į smulkmenas, kadangi iš tikrųjų pasakyti yra labai daug ką. Mm, tai turi būti nuodognus darbas, kurį pradėsime dabar. Jau kalbėjau apie laisvą judėjimą bei apie Romų klausimą. Galėsime šiuo klausimu dar padiskutuoti nacionalinių veiksmų planų kontekste. Dar neatsakiau į klausimą dėl FAVA pranešimo ir CŽV. Kartu su kolege Cecilija Malmstrom mes darome politinį spaudimą valstybėms narėjams, ragindamos jas patikslinti situaciją ir neteikti tokių duomenų. Dėl teismų teisėjų apmokymo aš esu numačiusi sustiprintus veiksmus, 700 tūkstančių teismų teisėjų turėtų būti apmokyti per ateinančius keliarius metus. Eurojust taip pat turėtų sustiprinti bendradarbiavimą. prokurorų bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą pinigų plovimo klausimais ir panašiais klausimais. Taip pat šiais klausimais bus parengti nauji teisėkuros pasiūlymai, kuriuose bus kalbama apie apibrieštis ir minimales baudas. Patriotų aktas taip pat bus įtrauktas į darbo atvarkę. Žinote, kad čia reikia kalbėti apie tarptautinę teisę, o mes laikomės nuomonės, kad Europos teisė turi būti taikoma Europoje. O jeigu keila informacijos išsiuntimo klausimai, tuomet LMA e, reikia pasitelkti. Kai dėl darbuotojų diskriminavimo klausimo Niderlanduose. Aš ir kolega Andertots ėmėmės bendrų veiksmų šio klausimu. Ačiū, kad taip tiksliai atsakėte ir kad e, pasilikote posėdį iki pat paskutinės minutės. Taip pat pirmininkas dėkoja už e, vertėjams už papildomai dirbtą laiką. Because we got no time to waste. Thank you.